Right, the various clocks tell me that it's uh, around and about 3.20. We never... Laikrodžiai rodo, kad dabar 15 valandų 20 minučių. Visų pirma, atvirtiname darbo tvarkę. Ar kas nors prieštarauja? Siūlo pakeitimus? Ne. Darau prielaidą, kad darbo tvarkė patvirtinta. Toliau pirmininkės pranešimai. E, yra keletas pranešimų. Visų pirma, bus keletas komiteto posėdžių. Liepos ketvirtas Strasbūre, pagrindinis darbo tvarkės punktas, keitimasis nuomonėmis su Ekofino būsimuoju pirmininku, Lenkijos finansų ministru Krastovskiu. Liepos 12-ąją numatomas visas posėdis, kuriame kurio darbo tvarkėje ir keitimasis nuomonėmis su komisijos nariais Almunija ir Šemeta po neseniai komiteto posėdėje išsakytų pastebėjimų noriu priminti Jums, kad po vasaros, rūpiučio 31 visą dieną iš šito ir po pietų numatytis posėdis ir nėra kaip to posėdžio anuliuoti. Yra numatyta e, pranešimų svarstymai, balsavimas bei kreitimasis nuomonės su Žanu Klodu Trišiai Europos e, rekonstrukcijos bankų. Tikriausiai e, suprantate, kad dėl besikeičiančios padėties Graikijoje, Graikijoje renginių tvarkaraštis keičiasi ir mums tenka numatyti dalyvavimą įvairiuose kitose susitikimuose. Toliau, E, dokumentai, kurie tvirtinami bendra sprendimo prieimimo tvarka. Ekon komitetas gegužės 24 balsavo dėl e, indėlių apsaugos e, sistemų projekto ir po balsavimo dabar prasidės dėrybos dėl galimo susitarimo per pirmąjį svarstymo etapą, nes taryba bendrai patvirtino požiūrį į šį dokumentą ir todėl darybų mandato pagrindas bus e, Ekonbals e, komitete įvykusio balsavimo rezultatai. Jei niekas neprieštarauja, taip ir dirbsime. Pranešėjas linksi, gal norite kalbėti, jei ne, dėl, dėl šio klausimo susitarėme. Piterį, prašau. trumpai pozicijos taip smarkiai skiriasi, kad galėtume iš karto pradėti antrąjį svarstymą, tačiau tvarkaraštis yra toks, kad iki vasaros atostogų dar vienas posėdis vyks, o po to nuo rugsėjo mėnesio galėsime pradėti trišalius susitikimus. Birželio 6 ekono, ekonomikos komitetas balsavo dėl, dėl paprastųjų akcijų. ES paprastųjų akcijų dalies Europos rekonstrukcijos banke. Aš esu pagal užimamas pareigas pranešimo šiuo klausimu autorė. Jei niekas neprieštarauja šiam siūlymui, būtent dirbsime toliau tuo klausimu. Tikėtina, kad, kad darbas vyks e, pagal raštišką procedūrą, jei ne, įvyks, vyks trilogai. Jau minėjau, kad susitikimas su trišė numatytas e, rūpčio 31, o ne Liepos 11. Taigi gailestauju dėl to, kad jums teks grįžus iš atostogų iš karto pulti dirbti. Trečias punktas - balsavimas dėl kredito mm, per, pervedimų ir susijusių sistemų reikalavimų balsavimas šiuo klausimu buvo perkeltas. Toliau ketvirtas punktas. Dėl PVM ateitis. Ponas Kaza, ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad džiugiuosi komisijos iniciatyva, nes dabartinė PVM sistema nėra pritaikyta prie vidaus rinkos e, valdymo ir e, susiderinimo išlaidos yra didelės, ypač verslui. Taip pat sistema, sistema yra daug spra, spragų, ji nėra atspari sukčiavimui. Taip pat e, E, ypač vykdant tarp valstybinius sandorius, kai kuriais atvejais valstybėmis e, su, labai daug kainuoja įvairiausi sukčiavimai. Noriu pasakyti, kad aš buvau susitikęs su įvairių organizacijų atstovais, su, mažo, su mažojo ir stambaus verslo atstovais ir dabar pristatysiu, kokiu rezultatų, kokiu išvadų priėmė. Svarbi svarbiausias dalykas akcentuojamas šiame pranešime, kad reikia pripažinti dabartinę padėtį ir pereiti prie paskirties principo apmokestinant e, prekybą ES viduje, vidaus rinkoje. Tai siūloma komisijos žaliojoje knygoje. Ir nors vidaus rinkai labiau priimtinas e, e, šaltinio principas, tačiau nepavyko jo tokio principo gyvendinti, nes nebuvo politinės valios. Ir todėl dabar atėjo laikas eiti priekin ir ieškoti patikimesnių alternatyvų. Sistema grindžiama paskirties vietos principų yra patikima, nes atsirastų vieno langelio sistema PVM mokėjimui. Ir dabar pateikti planai, pagal dabar pateiktus planus, tokia sistema galėtų būti sukurta 2015 pradžios, tai sumažintų naštą verslui ir padidintų našesnį, užtikrintų e, didesnį tarp valstybinių sandorių našumą. Tačiau iš diskusijų su suinteresuotų organizacijų atstovais galiu pasakyti, kad jiems Jie teigia, kad jiems labiau apsimoka perkauti su trečiosiamis valstybėmis, o ne imtis e, vykdyti operacijas ES viduje dėl labai sudėtingos galiojančios sistemos. Žinoma, to, tokia padėtis kelia susirūpinimą ir ją reikia spręsti. Kalbant apie PVM surinkimo galimybės, be abejo, reikia atlikti tolesnius tyrimus ir išsiaiškinti geriausią. E, sprendimą remiantis e, mano atliktą analizę ir konsultacijomis. Daugiausiai žadantis kelias ir sprendimas būtų duomenų sandėlio modelis. Toks E, virsmas reikštų, kad reikėtų investuoti infra, į infrastruktūrą, reikėtų tai daryti išmintingai ir aš labai rekomenduoju pasigilinti labiau į šią sistemą ir, ir išnagrinėti šio sprendimo gyvybingumą. Tur taip pat reikėtų e, mažinti e, e, teisės aktų gyvendinimo kainą. Nes e, dabartinės sistemos sistemos, dabartinė sistema yra taip pat labai sudėtinga. E, pasiūlyta nemažai, siūloma nemažai pokyčių, kurie įgyvendinami, tačiau iš esmės dabartinė sistema nekeičiama. Ir pranešime komisiją raginame parengti naują matricą, naujus metodus. Tai reikštų, kad turėtų atsirasti pakopų sistema su e, taip pat su skai, skaičių priskirimo sistema, taip sum, būtų sumažinta visokių prievalių įgyvendinimo e, našta, taip pat nebereiktų užtikrinti vertimo, taip pat būtų numatytas periodinis PVS sugražinamas, e, atleidimo nuo PVM procedūra būtų supaprastinta, taip pat reikia nepamiršti elektroninės vyriausybės, ypač teikiant prašymus dėl PVM susigražinimo. Pranešime komisija taip pat raginama patvirtinti standartinį su PVM siejamų prievolių sąrašą, nes kai, kurios, kai kuriuose valstybėse jau galiojina ši sistema ir tai reiškia, kad ten nereikės didinti prievolių verslui. Kita vertus, verslas, verslo atstovai tikrai žinos, kad egzistuoja baigtinis prievolių sąrašas, kurias gali numatyti valstybės narės norėčiau paraginti kolegas prisinešti savo indėlį, plečiant tą baigtinį sąrašą. Verslas klesti stabilioje ir teisiškai sutvarkytoje aplinkoje, atsižvelgianti tai ir vertinant nekontroversiškus klausimus, reikėtų rinktis reglamentus, o ne direktyvas e, užtikrinant reglamentavimą. Tai leistų pasiekti vieningo PVM e, įstatymų interpretavimo. E, sulaukiau nemažai įvairių pasiūlymų per šį konsultacijų procesą ir aš tikiuosi konstruktyviai prisidėti e, toliau svarstant šį pranešimą. Aš taip pat norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonės. E, ir tikiuosi draugė su jais renkti kompromisinį sprendimą ateinančiamis savaitėmis. Manau, kad bendrai parlamento indėlis į diskusijas dėl PVM ateities suteiks naudingų gairių komisijai, kuri toliau rengėsi pare, paskelbti strateginį komunikatą dėl PVM ateities iki šių metų pabaigos. Ačiū. Uh, uh Labai uh... ačiū. Kas? Said Alkadraui. E, ačiū, pana pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Pasirinkta kryptis pranešimo yra teisinga. Pranešime taip pat minimas svarbus sprendimas e, ir pradedama nauja PVM era. E, pasirinkus paskirties šalies principą, tačiau dėl vieno klausimo laikomis kitokios nuomonės. Mes turime kovoti, kaip manoma, griežčiau su e, PVM grobstimu, siekdami pagerinti mažų vietinių įmonių padėtį. Tačiau reikia pripažinti, kad kai kurios administracinės nuostatos yra prasmingos, ypač kovojant su PVM grostimu. Sbaigtinis sąrašas, kuris yra minimas pranešime, galėtų būti to pavyzdys. Reikalaujama teikti ketvirtinės deklaracijas e, e, PVM srityje tai apsunkintų, tiksliau pagerintų įmonių padėtį, nes tokiu būdu prietinės vertės mokestis būtų gražinamas dažniau nei kartą per metus. Vieno langelio principas, dėl jo dar reikėtų diskutuoti, reiktų pateikti konkretesnių pasiūlymų, kaip jis turėtų veikti, reiktų naudoti aiškesnius apibrėžimus, reiktų kalbėti apie vartojimo valstybę narę, o ne apie e, įmonės buveinės valstybę, nes e, kitaip būtų galima e, kitaip atsitiktų taip, pavyzdžiui, kad įmonė būtų jos buveinė e, Monake veiktų, o įmonės veikla vyktų kokiame nors Antverpeno arba Bremeno jūrų uoste, nes PVM yra finansų politikos valdymo priemonė. Ir iki šiol tik 55 procentai PVM skolos yra išieškoma, tačiau e, tai vyksta remiantis politiniais motyvais, nes valstybės narės teigia, kad tokiu būdu bando savotiškai motivuoti vartotojus. Žalio knygoje komisija teigia, kad e, nori mažiau kapitalo apmokestinimo ir daugiau e, nori gauti pajamų iš PVM. Mes e, šiam siūlymui nepritarėme kaip socialdemokratai, mes e, pasisakome už tarptautinį finansinių sandorių apmokestinimą. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, šis pasiūlymas dėl PVM yra finansų politikos naudojama priemonė, ir negalime reikalauti PVM visą laiką mokėti iš anksto. Čia reikėtų ieškoti aukso vidurio, mes pasisakome už teisės aktų suderinimą ES lygių susijusi su PVM ir ypatingai susijusi su PVM mokėjimo išimtimis. Pavyzdžiui, transporto srityje mes turėtume siekti PVM neutralumo kodėl e, dabar e, yra apmokestinamas skirtingais PVM tarifais oro transportas ir e, geležinkelio transportas. Vienas nemoka PVM, viena transporto rūšis, o kita transporto rūšis moka PVM taip pat. Ir jūrų transportą reikėtų siekti suvienodinti arba įvesti PVM tarifus. Šios klausimus reikėtų įtraukti į pranešimą PVM, dėl PVM išimčių dar galėčiau pasakyti, kad dėl tam tikrų socialinių kultūrinių priežasčių yra taikomos PVM mokėjimo išimtis ir jeigu būtų atsisakyta tų išimčių, tai e, padidėtų biurokratinė, buhalterinė našta, reikėtų pildyti dažniau mokesčių, PVM mokesčių deklaracijas atitinkamos įmonėms, ar tai yra būtina, noriu paklausti. Aš manau, kad šiais klausimais, kuriuos minėjau, pateiksiu savo pakeitimus ir tikiuosi gero bendradarbiavimo su pranešėju ir tinkamo galutinio pranešimo teksto Ole Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponė Kasa. Jis tikrai nuveikė gerą darbą. Sužinome, kad tema yra pakankamai sudėtinga. PVM buvo įvestas 54 Prancūzijoje, mano šalia 66 metais, man atrodo, ir dabartinis finansų ministras pažadėjo, kad tuo metu, kad tas E, mokesčio tarifas bus pusantro procento ir galbūt po dviejų mėnesių bus panaikintas, dabar jau e, PVM dydis sudaro 25 procentus mūsų šalyje. Tik reikia įsiaiškinti kai kurios principus, kad nesitiktų taip, kad jokių principų neliktų po to. Žaliojo knygoje teigiama, kad reikia pereiti nuo tiesioginių mokesčių prie netiesioginių mokesčių, kai kurioms valstybėms e, tai reikštų visišką e, socialinės apsaugos sistemos e, apvertimo aukštinkojomis ir kai kuriuose valstybėse tai galėtų sukelti rimtų problemų, tačiau labai svarbu perkelti mokestinę naštą, nors nėra taip lengva tai padaryti. Ir reikia taip pat turėti omenyje, kad šiuo klausimu mes nedalyvaujame bendro sprendimo prieimime, siūloma tam, tam tikrų būtų suderinti PVM tarifus ir komisija mini arba siūlo taikyti PVM e, tarifą nuo 18 iki 25 procentų, o tai turėtų reikšti, kad komisija ketina arba siekia, kad šis mokestis būtų e, padidintas ir būtų labiau apmokestinami vartotojai. Minėjote kilmės šalies problemą, paskirties šalies klausimas buvo iškeltas, siekiančios problemas suvokti. Ir e, šios diskusijos, manau, vyko, kuomet svarstėme Vokietijos mokesčių sistemą. Tai galbūt e, apsunkintų gyvenimą asmenims, kurie vengia mokesčių, vengia mokėti mokesčius, jeigu kilmės šalis mokėtų šį mokestį, tačiau e, čia iškyla valstybių narių tarpusio pasitikėjimo problema ir jos nelabai pasitikė viena kita. Kitas principas galbūt turėtų būti status quo ir galbūt jo reikėtų laikytis, galbūt taip teigiantis kolegos yra teisūs, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis galbūt reikėtų laikytis e, originalo pasiūlymo, kuris yra objektyvesnis biurokratijos mažinimas, tai turėtų e, būti vienas iš mūsų svarbiausių tikslų ir e, administracinės naštos mažinimo taip pat reiktų Kai kuriais atvejais mažinti sukčiavimo apimtis nėra taip sudėtinga, nes tai yra užburtas ratas. Ir visą laiką moka paskutinysis, tačiau dažniausiai nemoka niekas. Taigi čia reiktų tiksliau suformuluoti mūsų pasiūlymus, buvo paminėtas vieno langelio principas. Aš jam pritariu savaime suprantama. Jeigu ta sistema pasiteisintų, tai reikėtų ją įdėkti. Tačiau yra ir kitų nuomonių. Aš e, noriu pateikti jums pakeitimus susijusius su e, elektroninė vyriausybė, elektroninėmis skaitmeninėmis sąskaitomis jų teikimu ir iš tiesų dabartinės e, sąskaitų išrašymo sistemos yra labai pasenusios, reikėtų e, atsinaujinti, modernizuotis. Marija Monti savo pranešime taip pat e, PVM mokėjimo sistemas minimės galbūt turėtume taip pat e, pateikti šiame pranešime nuorodą į Monti pranešimą Jeigu nu, teisingai supratau, tai kalbėdami apie apimtis jūs e, norite, kad jos būtų panaikintos, nes kelia problemų vidaus rinkai. Galėčiau pritarti šiam teiginiui, tačiau e, kai kurie kolegos mano, tarp jų ir aš, kad e, jeigu tos išimtis neiškraipytų vidaus rinkos, tai reikia jas taikyti. Čia minimi, pavyzdžiui, lengvatiniai pavėm tarifą restoranams ir kitoms sritims būtų galima e, jas taip pat taikyti ir su komisija prieš kelias savaitės mes svarstėme tas išimtis, e, pavyzdžiui, pavėm specialiosius tarifus arba neapmokestinimo šio mokesčių nepelno siekiančių organizacijų. Taigi, reiktų užtikrinti šioje srityje tam tikrą deramą pusiausvyrą ir aš nemanau, kad tos išimtis iškraipytų bendrąją rinką. Net ir remdamiesi e, labai tolisiekiančiais tikslais. E, mes e, vieningi įvairovėje, kaip yra sakoma, todėl reikėtų numatyti tam tikrą veiksmų laisvę ir galimybę taikyti valstybėms narėms e, išimtis nacionaliniu lygiu. Aš tikiuosi, kad susitarsime dėl su pranešėjų, dėl galimybės numatyti tam tikras išimtis, jeigu jos smarkiai nepablogintų padėties. Aš jau parengęs kelis pakeitimus. Žinau, kad kai kurie kolegos e, juos taip pat teiks, tačiau apskritai aš e, manau, kad sugebėsime pasiekti plataus sutarimo šiuo klausimu. Dar kartą dėkoju pranešėjai už darbą. Ne, daugiau kitų nėra. Iš atsir šešėlinio pranešėjo gavau žinutę. Ačiū, kad atsižvelgta į pastabas ir atsiprašo, kad negali būti čia. Turiu panašią žinutę iš ACR koordinatorius, taigi dabar tas žinutės ir perduosiu pranešiai, bet daugiau e, iš esmės kažko naujo čia nėra, tai gal neskaitysiu tų žinučių. Iš žaliųjų nematau nieko. Ar EFD Ar dar kažkas norėtų šio klausimu kalbėti? Pans Marganti? Sì, io come coordinatore dell'FD eh, purtroppo sono arrivato. Kaip EFD koordinatorius atsiprašau, kad pavėlavau į posėdžio pradžią, bet mano vėlu, vėlavo lėktuvas. Taigi, kaip koordinatorius, aš galvoju, kad yra svarbus sprendimas Mm, tai visa įvairovė yra problema bendroje rinkoje, kadangi didina išlaidas ir verslas galėtų galbūt sutaupyti, bet dėl tos įvairovės negali to padaryti. Taigi, jei dabar panalizuotumėm įvairias PV, ja, išimtis ribas, mm, pamatytumėm, kad ir Italijoje, ir bendrai Europoje smulkus ir vidutinis verslas. Yra labai svarbus ir pagalbos jiems reikia daug tam, kad tos įmonės galėtų aukti. Mums reikia suteikti pakankamai lankstumo smulkiam ir vidutiniam verslui. Mr. Dulfikison? Yes. Tack för ordet. Jag skulle vilja lyfta fram en kanske en liten fråga. Ačiū. Noriu pabrėžti vieną tokį aspektą, kuris gal atrodytų labai paprastas dėl PVM taisyklių, tačiau tai būtų PVM taisyklės labdaros organizacijoms. Dabartinėse nuostatose Austrija, Švedija, Danija yra gavusios skundų dėl to, kad netaiko dabartinių nuostatų, taigi labai svarbu, kad, kad būtų panalizuota tai detaliai. Manau, kad geriausiai būtų vadovautis tokiu principu. Pagrindų direktyvoje numatyti principą, kad valstybės narės galėtų numatyti daugiau išimčių labdaringam sektoriui. Gal netgi būtų galima numatyti uh, Mm, bendrąją išimti labdaros organizacijoms. Aišku, kai eina kalba apie įgyvendinimą ar išimčių numatymą direktyvoje, reikia būti labai atsargiams. Tai galbūt todėl tiesiog prasmingiau būtų valstybėms narėms palikti daugiau laisvės. Uh, Kalbant apie tokias bendrasias išimtis labdaros organizacijoms, tai reikia suprasti, kad tai yra puikus mm, akstinas pilietiniai visuomeniai veikti aktyviau. Gerai organizuota pilietinė visuomenė be abejo yra puikus geros visuomenės rodiklis. Aš, pavyzdžiui, gyvenau prie Gotenburgo vietovėje, kur gal tik 600 gyventojų gyvena maža sala, ma, joje dirba maža labdaros organizacija padedanti jaunimui, kad jaunimas galėtų mm, užsiimti sportu, e, įvairia kitokia veikla. Ir ta veikla buvo labai svarbi, taigi aš manau, kad reikėtų galvoti ir apie tokius atvejus ir reikėtų, aišku, turite minė, kad tai neiškraipyti konkurencijos, bet uh, Kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie labdaros organizacijas, reikia turėti omenyje, kad eina kalba apie smulkius subjektus, nekomercinę veiklą. Uh, galbūt tuos išimtis ir nepadidintų pajamų e, tokioms labdaringoms organizacijoms lygio, tačiau supaprastintų e, biurokratinę situaciją, būtų mažesnė biurokratinė našta, padėtumėm tiem žmonėms, kurie dirba tokiuose labdaringos organizacijoms. E, aš manau, kad reikėtų tikrai detaliau panalizuoti šį aspektą ir surasti racionalų sprendimą, kad galėtumėm uh, skatinti, propaguoti tokią veiklą, kuri yra labai svarbi visuomeniai, kuri padeda ypač, pavyzdžiui, jaunimui susirasti tinkamą užsiemimą nuo pat ankstyvo amžiaus. Ačiū, Žampol. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad kolega Kaza atliko puikų darbą. Ir žinoma, aš remiu jo mintis klausydamasis kolegų nusprendžiau, kad noriu išsakyti porą pastabų. Visų pirma, reikia turėti omenyje vieną dalyką, kai kalbame apie PVM, kad PVM tai yra mokestis, kurį moka galutinis vartotojas, prekės ar paslaugos galutinis gavėjas. Todėl tai yra neutralus mokestis, kai eina kalba apie tarpininkus. Nėra jokios pirmenybės teikiama vienokiam ar kitokiam platinimo ar paslaugos suteikimo būdui. Tai reikia turėti omenyje. Antras dalykas, ką reikia turėti galvoje, tai yra vienintelis tikras europinis mokestis. Čia kiekviena valstybė narė yra sutikusi su pakankamai dideliu nuostatų suvienodinimo lygiu. Uh, Ta reikia turėti galvoje, kai galvojame apie PVM. Reikia siekti kaip galima didesnio šios ryties nuostatų suvienodinimo, galbūt netgi visiško suvienodinimo. Aišku, reikia nepamiršti to, ką pasakė pana Šmit, tai yra sukčiavimas, kadangi yra pakankamai didelio laipsnio sukčiavimas šioje srityje, ypač kai na, kalba apie priekybą per sieną ir karulselinę priekybą. Uh, Taigi e, PVM taisyklės turi būti tokios, kurios atsižvelgtų tai, kad yra, yra išmintingas europinis mokestis ir reikia gerinti, aišku, visą situaciją. Dabar kalbant apie išimtis įvairias lengvatas, PVM tai nėra kažkokia tai priemonė, kuri skatintų įvairių asociacijų darbą. Aš aišku labai paremčiau įvairias asociacijas, organizacijas, tačiau ne per PVM reikia jas remti. Reikia galvoti apie valstybės subsidijas, reikia galvoti apie um, įmonių pelno mokestį ir kitokius mokesčius. Tai yra tai, kas galėtų padėti dirbti tokioms nepelno siekiančioms organizacijoms, kurias ir paminėjo kolega štai tik ką. Um, kad iš tikrųjų mm, reikėtų galvoti apie įmonių steigimo galbūt nuostatas ir per tai galvoti, kaip paremti tokias asociacijas. O manau, kad David Kaza tikrai mm, parengė puikų pranešimą šio klausimu ir dabar vyksta tikrai platus pamastymai apie PVM mokestį, taigi tai yra labai prasmingas dokumentas. Speakers, um... David. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nėra. David, ar dar norit pirmą išklausyti komisijos? Ponas Raponi. Merci, madame la présidente. Uh... Ačiū pirmininkė. Leiskite visų pirma pabrėžti, koks svarbus yra Europos parlamento indėlis šio klausimu. Manau, kad Komisija norėjo parengti žalę knygą būtent tam, kad galėtų išgirsti e, parlamento poziciją viešųjų konsultacijų kontekste. Pranešėjas kalba apie keturis pagrindinius elementus - PVM ateitį, pranešėjai kalbėjo apie šio mokesčio neutralumą. Tai yra labai svarbu, būtent tai yra galutinis vartotojas, kuris moka šį mokestį. Ir realiam situacija labai dažnai, aišku, kad tie, kurie moka tą mokestį, ne visuomet yra neutralioj situacijai e, ir kartais turi tą dalį mokesčio vis tik tai sumokėti irgi prisijimti, žiūrint, kokia yra sistema. Uh, Dabar dėl įvairių išimčių. Aišku, tas klausimas kyla, pavyzdžiui, jau ir nuo pat uh, 67 nuo pirmosios direktyvos mes siekiame, kad būtų kaip galima vienodės, vienodesnės taisyklės Europoje. Dabar klausimas, ar galima ir toliau dar eiti tuo keliu, keliu siekiant dar didesnio suvienodinimo, ar reikia leisti valstybėms narėms leisti um, daugiau laisvės, lankstumo, ar, ar bus čia kokio nors situacijos iškraipimo. Manau, kad klausimas būtų toks, ar visos sąlygos yra vykdomos ir yra politinė valia iš valstybių narių taikyti kilmės principą. Uh, Kilmės sistema, aš noriu priminti, buvo šešių valstybių narių numatyta dar 67 metais, jau praėjo beveik 44 metai, turime 27 valstybės narės, tai gal iš tikrųjų reikėtų iš naujo pagalvoti apie šį klausimą, tarp visų valstybių narių padiskutuoti jį. Čia tikras klausimas yra toks, PVM paketą patvirtinus dėl um, paslaugų teikimo vietos principo, mes perėsime. Uh, prie to principo, kad apmokestinimas bus suvartojimo valstybėje vykdomas ir po to jau grįžti atgal nebebus įmanoma. Dėl vieningo langelio sistemos be abejo tai supaprastintų e, ūkio subjektų darbą e, visą gyvenimą, nors aišku, praktika būtų pakankamai sudėtinga, bet uh, Mm, pabandyti mm, galbūt su, su kai kuriamis paslaugomis būtų, bet kaip jau girdėjome, reikia pasirūpinti, kad PVM surinkimas būtų garantuotas ir todėl čia reikia pusiausvyros tarp mm, prievalių mažinimo, kai kuriais atvejais visiškai jos nebūtinos ir pilnai užtikrinti PVM surinkimo. Ir savo žalioje knygoje taip pat kalbame apie tai, kad kai kurie subjektai sako, jog paprasčiau yra vykdyti eksportą į trečiasias valstybės nei priekybą ES ribose. Taigi yra pakankamai keista, kai na, kalba apie bendrą rinką, rinką, taigi reikėtų kelti klausimą, ar tai yra normalu. Antras dalykas - PVM surinkimas. Mm, dauguma valstybių narių PVM renka lygiai taip pat, kai buvo daroma prieš kokį 40 metų, taigi reikėtų vėlgi kelti klausimą, gal jau atėjo laikas pakeisti būdą, kaip yra surinkamas PVM PVM. Galbūt reikėtų panaudoti visas technologinės infrastruktūras, kokios egzistuoja dabar šio laikiškos. Iš tikrųjų, tai būtų vidutinės trukmės klausimai. Ir dar vienas didelis klausimas, kurį kelia pranešėjas, tai būtų dėl teisė kūrinių procesų. Mm, čia eina kalba apie vieningą sprendimą ir čia daugiau gal būtų nuostatų nei direktyvoje, bet reikia kelti klausimą dėl to, ar čia 113 sustarties straipsnis galiotų dėl netiesioginių mokesčių. Bet čia nieko nepasakyta apie um, teisės aktų prieimimą, tai galbūt ir reglamentas galėtų būti pasiūlytas, ne direktyva. Žinoma, čia jau kils klausimas dėl lankstumo, apie ką kalbėjo kai kurie kiti kalbėtojai. Taigi, žaliojoje knygoje taip pat keliami tie klausimai ir e, komisija norėtų gauti aiškius atsakymus. Dabar e, vyksta viešosios diskusijos, konsultacijos, gavome apie 1700 atsakymų per tūkstantis puslapių per 8 tūkstančių puslapių um, dokumentacijos yra atsiųsta. Taigi, reikia dabar žiūrėti, kurie būtų prioritetiniai sektoriai, kuriuose reikėtų daugiau padirbėti ateičiai. Ačiū, tai tiek norėjau papasakoti. Um, Ačiū. Ar pranešimo autorius dar nori pasisakyti ir užbaigti diskusiją šią temą? You, Ačiū, kolegos, už malonius žodžius ir už konstruktyvius komentarus analizuojant pranešimą. Pasistengsiu aptarti jūsų iškeltas problemas. Dėl nepelno siekiančių organizacijų indėlio. Nuo pat pradžių noriu pareikšti pritarimą jūsų išdėstam požiūriui pono, reaguoti pono Smito pasisakymą, noriu pasakyti, kad mano tarnyba buvo susitikusi su atsakingo organizacijų atstovais ir svarstė šį klausimą, taip pat ir Švedijos organizacijų atstovais ir esu pasirengęs svarstyti galimybę įtraukti iš tokį pasiūlymą į savo pranešimą. Ponas Lambertas, kurio nėra, posėdėje šiandien, kaip ir ponas Smitas, atsiuntė man. E, briefingo dokumentą. Ten jis kalba apie elektroninę apskaitą ir kaip tai atitinka neutralumo principą. Neutralumo principas, kaip pažymima pranešimo penktame punkte, yra ypač svarbus dalykas užtikrinant PVM neutralumą. Panašios prekės ir paslaugos turėtų būti apmokestinamos panašių PVM. Uh, Ir man atrodo, kad reikėtų tai e, konkrečiau ir formaliau uždėstyti pranešime ir aš laukiu jūsų pasiūlymų, kaip alternatyviai suformuluoti šią nuostatą. Dėl kolegos iš, kolegų iš socialdemokratų frakcijos pasisakymai. Pasisakau už jūsų siūlymą taikyti paskirties vietos principą. E, Ir jūs, taip pat sutinku su jūsų pastabomis dėl būtinybės kovoti su PVM grobstimu. Ir sutinku perrašyti, pa, pasitarti su jumis dėl to minėto, dėl minėtos pastraipos e, suformulavimo. Taip pat pritariu pono Lamberto išsakydams mintims šią temą, kurios man buvo perdotos. Kai kas minėjo iš jūsų išimtis PVM netaikymą. Mes nesakome, kad reikia visiškai atsisakyti PVM netaikymo. Aš manau, kad kai kuriais atvejais galimybės netaikyti PVM yra labai svarbios kai kuriams valstybėms. Nesu pasirengęs dirbti su jumis visais ir parengti e, aiškes nuostatas dėl PVM netaikymo. Tai tiek būtų tuo tarpu, ponė pirmininkė. Ir aš rengiuosi toliau dirbti su kolegomis atsinšančiomis savaitėmis. Ačiū visiems už pasisakymus ir už jūsų kantrybę. Um, oops, there should be a timetable here. It's gone over the page. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki birželio 30. Pakeitimus svarstysime birželio 31. Balsuosime komitete rugsėjo 19, o paskui plenarme posėdėje per spalio mėnesio antrąją plenarinę sesiją. Dabar prasidės viešasis klausimas netrukus, bet prieš tai norėčiau suteikti žodį Werneriui Langenui, kurio nebuvo čia, kai pristačiau paskutinę padėtį su bendras vedimo priimimo tvarka ir trilogais, man atrodo, jis nori pasisakyti ir pakomentuoti kai kuriuos procesus. Turime apsispręsti, kaip e, antradienį penktą dieną tęsime šią procedūrą. Turime tris galimybės. Pirmoji baigti visiškai pirmąjį svarstymą ir laukti, kol taryba pareiks savo poziciją. Antroji galimybė baigti svarstyti įstatymo tekstą, tačiau nerengti galutinio balsavimo ir, balsuoti, ir daryti su taryba. Trečioji galimybė baigti nagrinėti e, tekstą ir susitarti arba siekti susitarimus tarybą dėl antrojo svarstymo. Anksčiau taip pat dažnai taip elgdavomės. Visais atvejais Greitas teisės akto patvirtinimas yra susijęs su tarybos pristatomais rezultatais. Pirmininkaujantį Vengriją to nesugebėjo padaryti, remdamasi savo turimą informaciją, dar kartą ją patikrinau, taryba nėra patvirtinusi savo pozicijos, taigi nežinome, kada šis dokumento tekstas pirmininkaujant Lenkijai bus patvirtintas. Taigi kyla klausimas, kaip turėtume pasirenkti. Teisės tarnyba e, pateiks dar savo pasiūlymų susijusių su deleguotais aktais, tai yra techninio pobūdžio pakeitimai, kolegos dar ruošiasi teikti savo pakeitimus e, ir pasiūlymo tekstas išverstas į visas kalbas, jeigu teisingai esu informuotas, tai jau šiandien po pietų vertimo klausimas buvo išspręstas. Dabar turime apsispręsti, ar teisės tarnybos teikiamus pakeitimus priims e, mūsų komitetas ir juos palaikys ir vienas iš jų yra pakankamai kritiškas. E, kuomet teigiama, pavyzdžiui, dėl esmos, kad e, Tiksliau, esma teigia, kad šis pasiūlymas turi būti priskiriamas antriniai teisėjai, nes e, šios atės klausimai nėra reglamentuojami sutartyje dėl ES veikimo, taigi dėl šios, šio pakeitimo turėtume apsispręsti ir antras dalykas, e, turėtume apsispręsti, ar renkti galutinį balsavimą ar ne. Abiem atvejais iš ankstinis susitarimas e, pagal antrąjį svarstymą būtų įmanomas jeigu sugebėtume susitarti su taryba, su sąlyga, kad pastaroji patvirtintų savo poziciją. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kokie, kokiu tikslu turėtume siekti. Pavyzdžiui, spalio mėnesį per plenarinę sesiją galėtume bandyti siekti išspręsti šį klausimą ir e, sustarti galutinai su taryba, taip pat atsivelgiant į esmos ir kitų pozicijas. Žampol. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti visų pirma, kad aš pritariu Wernerio patiktai analizai. Žinau, kad jis daug dirbo šioje srityje ir kad jam pavyko užsitikrinti didelę daugumą balsuojant komitete. Koks mano požiūris? Svarbu štai kas. Svarstant šį klausimą reikėtų neprarasti daug laiko. Taip pat reikia užsitikrinti, kad būtų atsižvelgta į visas procedūros, visus procedūros reikalavimus. Čia išvelgiu dvi galimybės. Arba balsuojame, mano nuomonė, balsuojame dėl, iš dalies Liepos mėnesį ir paliekame galimybę pasiekti susitarimo tarybai e, per atnešią savaitę, per pirmąjį svarstymą toks sprendimas jau buvo taikytas praeitie. Taip pat reikia numatyti, to, kas būtų tuo atveju, jeigu taryba nesėtų per pirmąjį svarstymą ir tada parlamente pritarus tekstui didelę daugumą e, parodyti pavyzdį tarybai. Prisimenate, kai buvo su direktyva dėl svarstant paslaugų direktyvą, taip pat 2006-aisiais, kuomet tarybai nepavyko susitikti iki 2007 balandžio ir tarybai teko pritarti parlamento tekstui. Kitas, kita galimybė, kaip visko nevėlinti, šiek tiek nukelti balsavimą ir taip suteikti daugiau laiko pateikti pakeitimus, apie kuriuos kalbėjo Werneris ir apsvarstyti juos. Bet aš pasisakyčiau už tokį sprendimą, pagal kurį e, nebūtinai, jeigu nepavyktų sutarti per pirmą įsivestymą etapą, dar liktų keletas mėnesių. Uh, suprantu, kad kitų šešėlinių pranešėjų čia nėra. Aš esu šešėlinė pranešėja Alde frakcijoje. Ir aš iš esmės pritariu Žano Polio mintims dėl e, procedūros ir dėl to, kad tikriausiai būtų lengviau laikytis visų terminų priimant sprendimą per pirmąjį svarstymo etapą ir taip užsitikrinti galimybę e, dalyvauti net keliose trilogose, o ne dirbti spaudžiant laikui, siekiant sustarimo antrajame svarstymo etape. Bet kadangi nėra socialistų koordinatoriaus ir pranešėjo, uh, siūlau galutinį sprendimą šiuo klausimu priimti pirmadienį per susitikimą Strasbūre, kai jau būsime dar pasitarę šiuo klausimu. Bet svarbu tiesiog išklausyti visas, visų šalių nuomonės. Aš atsiprašau, kad tenka laukti viešojo klausimo skirto pasauliniai ekonominiai valdysenai dalyviams. atsiprašau, kad aš kaip pirmininkė turėsiu išeiti, nes tai tikrai labai įdomi tema, bet e, kitur yra svarstami ekonominės valdysenos klausimai ir aš turiu dalyvauti kituose susitikimuose. Todėl dabar pirmininkavimą perdusiu vicepirmininkui Edvardui Skiklūnai. Ačiū. Fine. Yeah. Um, Welcome to the public hearing on, on the global economic governance. Noriu pasveikinti visus susirinkusius į viešąjį klausimą pasaulio ekonominės valdysenos tema. Kaip žinote, ponas Hochmarkas parengė pranešimą šią temą ir jau vyko keitim, pasikeitimas nuomonėmis. Šiandien išklausysime ekspertų pasisakymų. Pirmiausia, kalbės ponas Pieržaje, kuris dar yra pakeliu į šį klausimą ir jis pasisakys po kitų kalbėtojų. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta pasaulyje dabar, tai tikrai labai aktuali tema. Ir mes tikrai susidomėjimu laukiame specialistų pasisakymų. Uh, Ir tik, mes tikimės, kad būtų aptarti mū, svarbiausiai mūsų prioritetai dabartiniai ekonomik, ekonominės padėties netoligumai pasaulyje, taip pat turto kaina, taip pat e, turto nusavybės e, rinkos burbulas. Kalbėsime apie tarptautinę finansų ir, finansų ir pinigų sistemą. Taip pat iššūkius kylančius TVF didžia, didžiajam dvidešimtukui. Taip pat ES, persime, ES vaidmenį šioje situacijoje. Nu, ir ypač atsižvelgiant į didžiąjį dešimtuko ir, ir Prancūzijos, kuri šiuo metu pirmininkavo didžiąjį dešimtukui pasiekimus. E, pirmasis kalbės ne ponas Pieržaje, nes jis dabar yra didžiajame dešimtuke pirmininkaujančios Prancūzijos atstovas. Dabar norėčiau kreiptis į kitus kalbėtojus, į poną Rodolfi Blavy, TVF atstovą Europoje, kuris pakeis poną Žilboš, pakviesti jį kalbėti. Prašau, jūs turite septynės minutės paskui kalbės kiti kalbėtojai ir klausimus, klausimų raundą paliksime pabaigai. Thank you very much. Good afternoon. Uh, MF... Ačiū. Labadiena. Džiaugiuosi TVF vardu galimybę dalyvauti šiame renginyje. Tokia aktualia tema renginyje, kur kalbama apie taip tiek daug svarbių temų. Ir norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes užtikriname stebėseną, uh, kaip e, keičiasi mūsų paskolų teikimo politika ir kokia valdysenos, kaip vyksta valdysenos peržiūra TVF viduje. Tikėjausi, kad didžiai dešimtuko atstovas, vadovas pristatys bendrą padėtį ir aš rengiausi kalbėti apie TVF konkrečiau ir jeigu bus kokių nors klausimų, aš man pabandysiu juos atsakyti. Kalbant apie valdymą, TVF valdymą, uh, reikia pažymėti, kad pastaruoju metu buvo nemažai pasiekta. Paskui tai aptarsime bendresnius susijusius aspektus. Norėčiau priminti, kad TVF darbuotojai yra, privalo atsiskaityti vyriausybėms. Tos organizacijos valdymo struktūra susideda iš trijų institucijų ar iš trijų struktūrų. Visų pirma, valdytojų taryba, kuri pasidžiavo kartą per metus. Antra struktūra - tarptautinis finansų ir pinigų komitetas, kuriame susibūrė finansų ministrai ir visų TVF narių e, bankų vadovai, bei taip pat e, vykdančioji taryba. Valstybės yra atstovaujamos tose valdymo struktūrose, priklausomai nuo jų kvotos. TVF, to, tos kvotos nustatymas yra lab, labai svarbus. Jeigu atitinkamai šalis pagal tą kvotą turi prisinešti tam tikrą dalį finansų į TVF ir taip pat jos turi teisę gauti tam tikras paskolas ir taip sprendžia jų balsavimo galimybės. Uh, Taigi, kalbant apie CVF valdymo reformą, tai pirmasis, e, pir, pirmoji pakopa pastaraisiais porą metų buvo kvotų sistemos reforma. Ir praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo pasiektas e, pagrindinis proveržys ir tai buvo įveikta klavėti, kuri tęsiasi maždaug dešimtį metų, kalbant apie TVF valdymą. Tai ir įvyko pokyčių dviejose sritise. Dvigubai padidintos kvotos TVF iki 750 milijardų JAV dolerių. Tai buvo svarbu pačiam fondui, kad jis galėtų teikti paskolą savo narėms. Kitas pokytis tai e, kvotų ir e, turimos kvotų dalies perskirstimas kvotų dalies perskirsimas yra susijęs su didžio dvidešimtuko narių įsipareigojimu skirti 5 procentus savo akcijų besivystančios valstybėms, taip pat pažengusioms ekonomikoms ir Europos valstybėms, taip pat toms valstybėms, kurios yra ne, menkai atstovaujamos, ypač atstovaujančias kylančias, kylančios rinkos ekonomikas. Uh, ir TVF tikrai viską padarė, gyventino visus įsipareigojimus ir daugiau nei 6 procentus balsų iš pažengusių valstybių perkelė į e, kylančios rinkos valstybės. Kaip visą tai atrodė praktikoje? Vienas trešalis TVF valstybių narių gauna, jų, jų kvota pasikeičia ir dešimt stambiausių TVF akcininkų, tarp kurių Kinija yra trečia e, pagal stambumą, atskirtos e, kylančios rinkos valstybės, kylančios ekonomikos valstybės ir pažengusios ekonomikos valstybės ir pasiskirsto, paskirstimas tarp jų yra 50 procentų ir 50 procentų. Aišku, tų pokyčių, tų, tų pokyčių tikslas yra pakeisti e, akcijų dalį Ir ypač tai aktualu Europos šalims, kurios prarado 3,1 procento balsų dėl šios reformos. Taigi toks susitarimas buvo pasiektas gruodžio mėnesį, tai reiškia, kad reikia dirbti toliau. Visų pirma, tas susitarimas turi įsigalioti. Ir kad padvigubintos kvotos įsigaliotų, 70 procentų šalių turi ratifikuoti, o kad kvotos sistema pasikeistų, 85 procentai narių turi ratifikuoti tokį susitarimą. Paskutinė reforma vyko 2008 ir jos įgyvendinimas užtruko du metus. Taigi mes vis dar darome spaudimą, mes dar vis raginame valstybės narės ratifikuoti šiuos sprendimus kalbant apie Europos valstybės, nuo 2000, iki 2012 Europos narės turi atsisakyti dviejų vietų e, TVF valdymo struktūrose e, kylančios ekonomikos valstybių naudai. Tas procesas turi būti inicijuotas ir tai gali tapti galimybė, tai, tai yra galimybė Europos Sąjungos, Europos valstybėms narėms susitarti, kaip jų balsas bus girdimas ir atstovavimas TVF. Taip pat peržiūrima kvotų nustatymo sistema iki 2014 ir dėl tos reformos turėtų dar labiau e, susitvirtėti kylančios ekonomikos valstybės atstovavimas. Tai tiek apie siekius užtikrinti, kad kylančios rinkos šalis būtų geriau atstovavimas TVF ir kad atsispindėtų pusiausviros pasikeitimas ir TVF, pasaulinės pusiausviros pasikeitimas ir TVF. Tai ypač svarbu užtikrinti fondo veiklos teisėtumą. Aišku, viskas susiję ne tik su skaičiais, yra daugybė kitų svarbių dalykų. Ir norėčiau pakalbėti apie keletą iš jų. Viena iš pamokų išmoktų krizės metu buvo tai, kad paaiškėjo, jog nėra aiškaus ekonominio koordinavimo forumo. Ir todėl buvo patikta e, keletas pasiūlymų, Trevor Manual praneš, pasiūlymas, pavyzdžiui, kad ministrų, tary, ministrų posėdžiams būtų suteiktos aiškios galios TVF kontekste. Buvo išreikšta įvairių nuomonių tuo klausimu. Buvo išsakyta pastebėjimų, kad taip suma, būtų sumenkinta darbuotojų stebėsena ir kontrolė. tai buvo pasirinktas formalus kelias, buvo e, surinktos diskusijos finansų ir pinigų komitete ir nusprendėme aktyviau dirbti ministrų susitikimų formate. Tai susijęs su platesniais klausimais, valdysenos klausimais, kaip TVF, kokie, kokie yra TVF ir didžiojo 20, 20 santykiai. Buvo siūloma suderinti didžiojo 20 sudėti su e, finansų ir pinigų komiteto e, narystė. E, nes daugybė valstybių nedalyvauja, kurios yra tame komitete, nedalyvauja didžiojo dvidešimtuko susitikime. Tai buvo pasiūlyta ir Palė Royal iniciatyvoje, kuri, kurią pateikė komitetas. Taigi tai buvo siūlymai, kaip atsižvelgti kitų valstybių nuomonę ir balsą e, TVF darbe. Ir dar vienas dalykas, neišspręstas lieka atrankos procedūros klausimas į TVF valdančiojo direktorio direktoriaus postą. Aišku, tai ypač aktualu šiomis dienomis ir šią savaitę. Dar noriu pakomentuoti dabar vykstantį procesą. Taip pat atviriausias ir skaidriausias procesas, kaip žinote, yra du kandidatai, kurie yra puikiai pasirengę šiam darbui. E, vienas iš jų Meksikos atstovas ponas Kastens ir kita prancūzijos atstovė ponė Lagarde ir šis klausimas, šis proces, procedūra vyksta. Svarbiausias klausimas, kurį reikės spręsti, kaip spręsti šį klausimą TVF kontekste ir, pasaul, ir iš pasaulio banko pusės. Tuo norėčiau ir baigti savo pasisakymą ir mielai atsakysiu į klausimus apie tarptautinę finansų ir pinigų sistemą. Vėliau ačiū. Need... Ačiū. Aš pristatysiu pasisakymo eiliškumą. Ponas e, Žaji, ką tik prie mūsų prisijungė, paprašysiu jo kalbėti po to, kai trys kiti pranešėjai pasisakys. Atsiprašau, kad pono Hochmatmanė sutikiau galimybės pristatyti šią temą. Tačiau e, per klausimų atsakymų valandą arba laiką galėsite savo nuomonę pristatyti. Jeigu neprištaraujate dabar, noriu suteikti žodį ponui Andrės Sapir, kuris yra Briugelio vyriausias mokslinis bendradarbis. Ačiū už e, kvietimą pristatyti šį svarbų klausimą ir jį apsvarstyti su komiteto nariais. Norėčiau pradėti nuo to, kad mano vertinimu pasaulio valdysenos sistema turi kelias silpnasias vietas. Nepaisant to, norėčiau pabrėžti, kad krizės metu ši sistema mums buvo naudinga. krizės metu ši sistema galbūt prarado šiek tiek teisėtumo ir e, kai kas galėjo abejoti, ar ta sistema pasaulinės valdysenos padėtų arba būtų tikrai padėjusi atremti krizę. Ši sistema buvo sukurta pasimokant arba padarius išvadas iš ketvirtojo dešimtmečio krizės ir e, balandžio mėnesį 2009 metų Londone vykęs didžio 20 susitikimas parodė, kad galima tarptautinėje bendruomenėje rasti atsaką į krizę, Pasaulio bankui, padedant kitoms institucijoms. Taip pat buvo apribotas protekcionizmo priemonių mastas. Mūsų manimų ar vertinimų pasaulinės valysenos sistema buvo tam tikrą prasme apsidraudimas nuo galimybės grįžti į ketvirtą dešimtmečio krizės laikus. Bretton Woods institucija po antrojo pasaulinio karo e, e, kuri po to patapo PPO. Taigi šios sistemos pagrindiniai aspektai yra monetarinė sistema ir prekybos sistema žlugus Brighton Woods sistema 80-mečio pradžioje, kai kurių ekspertų vertinimu mes patekome į tam tikrą aplinką be jokios sistemos, prekybos sistema, pasaulio prekybos organizacijos e, asmenyje veikia daug veiksmingiau. Ir Dohos darybos e, juda pakankamai lietai prieki, tai aiškiai rodo, kad esama nemažai sunkumų, kokios yra jų priežastis, kalbant apie tarptautinę monetarinę sistemą ir PPO. Galima išvelgti tam tikrų e, simptomų patvirtinančių arba įrodančių, kad e, pati sistema vystėsi pakankamai plačiai. Pavyzdžiui, jungtinės valstybės ekonomika tiek ekonominių, tiek politinių požiūrių Nuo 90-mečio tikrai nebuvo tokio masto, kaip tuo metu, kai buvo įkurtos minėtos institucijos. Tuo tarpu kitų šalių ekonomikos, pradedant Kinijos, atlieka tokį vaidmenį, kurio nebuvo galima įsivaizduoti prieš 30 ar 20 metų. Noriu, man visą laiką norisi priminti Europos žmonėms, kad kuomet 60-mečio pabaigoje, 70-metyje buvo įkurta Europos Sąjunga, e, tuo metu Kinijos dalis pasaulio ekonomikoje buvo pati mažiausia per visą istoriją. Taigi tos institucijos, kurias sugebėjome įkurti prieš 60 metų, buvo įkurtas labai e, ypatingomis aplinkybėmis. Ir dabar mes pastebime e, kylančios ekonomikos šalių stiprėjimą, o tai reiškia, kad reikia reformuoti pasaulio valdysenos, ekonomikos valdysenos institucijas, pripažinti kylančios ekonomikos šalių vaidmenį ir įtaką ir Tarptautinis valiutos fondas e, tą taip pat patvirtina. Taigi, žvelgiant iš Europos perspektyvos, matome aišku sieki Europai vaidinti vieną pagrindinių vaidmenų pasaulio ekonomikos valdyseną, tačiau ES pati yra daugia šalė organizacija ir e, sistema. Ir e, todėl mes galime teikti, kad remiamės e, tomis pačiomis filosofinėmis nuostatomis e, su kitomis tarptautinėmis institucijomis, tačiau tuo pačiu Europa yra ir susiskaldžiusi, turinti pakankamai silpnas valdysenos sistemas užsienio ekonomikos politikoje, išskyrus tarptautinę priekybą, kur PPO kontekste ES kalba vienu balsu, o tarptautinio valiutos fondo sistemoje Europos valstybės yra atstovaujamas per daug e, skaitlingai e, dėl istorinių priežasčių, dėl Bretton Woods institucijos. Per likusias kelias minutės norėčiau tarti keletą žodžių dėl pranešimo, kurį parengėme Europos komisijos ECFIN generalinio direktorato užsakymu, žvelgdami į tarptautinės e, monetarnės valiutų sistemos ateitį mes išvelgtume tris scenarijus svarstant, kas galėtų įvykti per artimiausius 10-20 metų. Vienas iš jų yra galimybė pagerinti egzistuojančią sistemą. Turiuomenyje dabartinę pasaulinės valiutos sistemą, kurioje dominuoja JAV doleris atlikus tam tikras e, rimto pobūdžio reformas. Antrasis scenarius e, būtų judėjimas link e, daugiapolės sistemos, kuri būtų kuriama aplink dvi arba tris pagrindinės valiutas. Svarbiausia iš jų vis dar išliktų JAF doleris, taip pat be dolerio kita valiuta būtų euras ir Kinijos juanis. Tačiau mes čia išvelgiame tam tikrą dvipoliškumą tarp e, ne. Tarp ne dolerio ir e, euro, bet tarp dolerio ir kitų valiutų. Trečiasis scenarius būtų visiškai daugia šalė. Žymas prie Brighton Woods sistemos ankstyvojo jos gyvavimo etapu. Tai yra tarptautinė valiutų sistema, kurioje pagrindinė, pagrindinis vaidmo atitektų DSDR. G, kuris iš scenarijų yra pats realiausias ir tai būtų mano pristatymo išvada. Tai priklausytų nuo to, kas vyktų ES viduje ir už jos ribų. Mano įsitikinimu, kuomet mes e, analizuojame sąveiką tarp Europos ir pasaulinės ekonomikos, e, pasaulinio masto institucijose turime atsižvelgti tai, kas vyksta JAV, Kinėje, kitoje E, pasaulio ekonominės sistemos dalyje arba dalyse taip pat turime žvelgti tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, į mūsų galimybės tinkamai tvarkyti savo veiklą. Ir kalbant apie eurozoną, e, priklausomai nuo to, kaip sugebėsime spręsti dabartinę krizę tiek ekonominių, tiek valdysenos požiūrių, euras potencialiai turės vaidinti svarbu vaidmenį antrajame minėtame scenarijuje, tai yra daugia šalėme, kuris galbūt nėra pats e, primtiniausias mums. Ir šia, šiam scenarijui būtent įgyvendinant, mu, mes išvelgiame labai aiškę grėsmę, kad e, ekonominio ir politinio požiūrio euras čia nevaidins labai svarbaus vaidmens. Pirmininkas, ačiū ponui Sapir, dabar steiksime žodį ponui Jakobui Kirgegar. Ačiū pirmininkė, gerbėmi komiteto nariai, labai vertinu šią galimybę šiandieną Jums pakalbėti apie pasaulio ekonomikos valdyseną. Dėl didžiojo dvidešimtuko TVF ir Europos vaidmens truputėlį dabar pakalbėsiu. Ir kadangi, mm, kad ir netolygiai, bet pasaulio ekonomika patruputėlį atsigauna, kylančios ekonomikos valstybės tris kart sparčiau auga. Taigi labai svarbu kalbėti apie pagrindinės reformas svarbiausiose institucijose, kurios užsima pasaulio ekonomikos valdyseną. Tai eitų kalba apie maždaug pusę pasaulio ekonomikos, tose kilančios ekonomikos valstybėse. Be to augimas ateities yra labai spartus numatomas. Didžiojo dešimtuko sukūrimas kaip pagrindinio forumo tarptautiniam ekonominiam bendradarbiavimui Pittsburgė mm, buvo labai svarbus žingsnis į priekį, galvojant apie tai, kad yra nuolatos įtraukiamas ir pagrindinės kilašios ekonomikos valstybės. Nors nu, didysis 20-ukas ir koordinuoja politiką vis tik 2008-2009 tai laikotarpiu per krizės pirminius etapus, vis tik tai didžiojo dvidešimtuko e, sugebėjimas skatinti kažkokius pasikeitimus buvo pakankamai abejotinas. Tai, kad daugiau valstybių yra įtraukta ir kad yra plečiama e, didžiojo dvidešimtuko darbo tvarkė, rodo, kad e, vis tik tai kažin ar pakankamai apčiuopiamai bus keičiama pasaulio ekonomikos valdyseną. Nesant e, makroekonominės politikos konsensų didžiajam 20-tukė, kadangi tai yra va, tarsi viršūnių formatas, tik tai e, savanoriškų bendradarbiavimų paremtas, yra bendrai tokie suderinti, galbūt pasauliniai standartai vargu ar būtų įmanomi, kad e, tam būtų pajungtos vidaus ekonomikos politikos, kad būtų galima užtikrinti tikrai tvarką tvarų ilgalaikį ekonomikos augimą. Lygiai taip pat ir iš esmės vertinant didžiai dvidešimtuko pasaulio ekonomikos valdysinos vertingumą, galima pasakyti, kad tai yra pakankamai toks mm, nesvarbus formas, kur viskas yra gan pasyviai sprendžiama, tuo tarpu reikia skubaus pasaulinio sprendimo. Taigi, pripažįstant tos trūkumus, didžiai dvidešimtuko pagrindinis uždavinys turėtų būti sustiprinti Mm, pagrindinių dabar veikiančių pajėgių ekonomikos valdysenos institucijų darbą. Tai reikėtų galvoti apie TVF, Pasaulio banką, BPO ir finansinio stabilumo valdybą. Uh, Labai svarbu galvoti apie tikrą pažangą ekonomikos valdysenos rytyje per didį 20-ką, tad Europos politikos kūrėjai visų pirma turi atsispirti pagundai per nelik išplėsti didžio 20-ko darbo atverkę klausimais, kurie nėra tokie svarbus. Palyginti su pagrindiniu tikslu, kad pasaulio ekonomikos augimas būtų tvirtas, subalansuotas ir tvarus. Europos politikos kūrėjai turi skatinti didžio 20-ko vadovus ypatingai akcentuoti tai TVF vaidmenį ekonomikos valdysenos kontekste, tam, kad būtų galima įtraukti ir TVF papildomus išteklius ir sustiprinti vaidmenį vidaus politikos kūrime, taip pat ir Europoje, ypač turint omenyje TVF priežiūros ir rekomendacijos pajėgumus. Dabar apie TVF. Pasaulio finansinė krizė parodė, kad EVF sistemiškai yra pati svarbiausia finansinė institucija pasaulio ekonomikoje. Atitinkamai, kai buvo paminėta, TVF institucinio vaidmens ir valdymo struktūros stiprinimas yra itin svarbus. Europos vaidmuo šiame e, procese yra ypač svarbus. Reikia galvoti apie Europos ilgalaikius interesus. Tai yra esminis dalykas. Pasaulio ekonomikoje Europos dalis mažėja, taigi jo strateginis interesas yra išlaikyti ypač TVF pas, legitimumą pasaulyje, taip pat ir kitų ekonominės valdysenos institucijų institucijų legitimumą, apsaugant jas nuo galimų grėsmių iš kitų valstybių, kurios tradiciškai nebuvo didžiojo septintuko tarpe. Labai svarbu galvoti būtent apie tokių institucijų legitimumą ateityje, sustiprinant Europos modus operandi, kaip istoriškai jinai vaidino tokį vaidmenį ir tai yra Europoje daug svarbiau, kad jin galėtų užtikrinti savo mm, poveikį pasaulio ekonomikos valdysenos kontekste kontekste, nei kad jos, pavyzdžiui, atstovavimo lygis TVF ar kitose institucijose. Tad e, būtent galvojant apie Europos e, interesus, labai svarbu yra TVF balsavimo teisės, kaip galima greičiau dalį jų perduoti kylančios ekonomikos valstybėms ir sumažinti Europos atstovavimą TVF vykdomoje valdyboje. Taip pat labai svarbu užtikrinti euro išorinį atstovavimą ir atitinkamai eurozonos vidaus ekonomikos valdysenos visus procesus pagilinti, atitinkamai juos atspindėti padėti ir TVF valdy, vykdomoje valdyboje atstovavimu. Tai taip pat taip, turi būti užtikrinta ir per ne eurozonos e, narių e, atstovavimą, pažiūrint plačiau nei vien Europą ir galvojant e, apie patikimą ilgalaikį Europos atstovavimą per du tvirto balso dvi vietas TVF vykdomoje valdyboje. Na ir galiausiai reikia galvoti ir apie kitas, ne tik TVF, pasaulio ekonomikos valdysenos institucijas. Čia reikia reikia galvoti ne vien tik, ne, ne, nebūtinai apie, pavyzdžiui, tautinius ar valstybingumo ar geografinius principus. Labai svarbu būtent galvoti apie TVF direktoriaus parinkimą. Per <clears throat> vertingumo paremtą procesą, kad e, iš tikrųjų galbūt būtų galima galvoti apie kitus regionus konkrečius, iš kur būtų atstovavimas užtikrintas. Mm, tokiose institucijose kaip TVF, kurių vaidmuo yra labai svarbus pasaulio ekonomikoje, reikia galvoti apie regioninės rotacijos principą, kad jam nebūtų pakengta, norint užtikrinti tikrą lyderės poziciją. Ir labai dėkoju komitetui už tai, kad sutikite man galimybę pakalbėti šiandien. Ačiū, išklausėme trijų kalbėtojų. Pirmasis kalbėjo apie dabartinę situaciją TVF, antrasis pažvelgė į tarptautinę Um, monetarnę sistemą, pasaulinę priekybą, scenarius, kaip viską būtų galima reformuoti. Trečiasis kalbėtojas konkrečiai kalbėjo apie didį dvidešimtuką ir Europos vaidmenį ten bei TVF. Dabar Piežaje, mūsų pagrindinis prelegentas, tai yra tarptautinių santykių ir mokslo tyrimų Prancūzijos bankė generalinis direktoratas. Jis atstovauja didžiam dvidešimtukui, pirmininkaujančiai valstybei. Taigi, prašom jums žodis. Čia, ponė pirmininkė, didysis dvidešimtukas yra tarptautinis forumas. Ir kadangi šiuo metu pirmininkauja Prancūzija, Aš pasinaudosiu galimybę kalbėti savo gimtąją kalbą ir prancūzų ir būsiu pasirengęs atsakyti į klausimus ir angliškai. Jūs pirmą padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje ir už sutiktą galimybę greitokai pristatyti Prancūzijos pirmininkavimą, e, skirtingų elementų derinį, nes lieka be penki mėnesiai iki kanų viršūnių susitikimo bet mes dar daug turime nuveikti kito laiko. Norėčiau pasakyti, kad tas pirmininkavimas yra testinis procesas ir testinumo užtikrinimas. Didysis dešimtukas buvo skurtas ne 2008, nors tais metais jis įgavo naują matmenį. Jis buvo sukurtas 1990-aisiais, didžiojo septynetuko iniciatyva. Pirmasis vadovas buvo kanadietis ir tokio naujo formo tikslas užtikrinti galimybę valstybėms geriau pasivyti vieną kitą. O 2008 yra svarbus tuo, kad didysis dvidešimtukas e, politiškai tapo labiau matomas, nes e, jo susitikimo kontekste susitiko valstybių ir vyriausybių vadovai. Taip pat vertinant įvykusius viršūnių susitikimus, pavyzdžiui, Vašingtono 2008-aisiais, paskui Londono susitikimas, jie buvo labai svarbus finansinio reglamentavimo srityje. Tai toliau vyko Pittsburgo vadovų susitikimas, kuris buvo įdomus tuo, kad ten didysis dvidešimtukas buvo įtvirtintas kaip tarptautinių finansinių ir ekonominių operacijų pagrindinius forumas. Toliau Toronto susitikimas. Jame buvo e, susitarta dėl užduočių siekių ekonominės ir, finan, ekonominės ir finansų srityje ir čia pirmininkavo korejietė. Ir buvo aptarti klausimai ir galimybės e, suteikti įvairių paskatų. Prancūzija pirmininkavimą perėmė 2010 lapkričio mėnesį ir į savo pirmininkavimo darbo tvarkę įtraukė svarbiausius keturis punktus. Visų pirma, užtikrinti tų darbų, pradėtų darbų testinumą, ypač Korejos pradėtų darbų testinumą, tai yra darbas užtikrinant e, tvirtų, tolydų ir subalansuotą augimą. Taip pat noriu pasakyti, kad tam tikra prasme tai yra novatoriškas sprendimas. Kalbu apie um, tarptautinį makroekonominį bendradarbiavimą. Tai šiek tiek technokratiška užduotis, tačiau pirmą kartą uh, E, valstybė narė pateikė siūlymą prisimti tokių užduočių ir siekių per vidutinės trukmės laikotarpį, mobilizuojant visus politinius ir ekonominius instrumentus, bei taip pat pasitelkiant struktūrinės priemonės. Taip, užtikrinant, įtraukiant ir labai nu, svarbę įsipareigojimų dalį ir dėmenį. Kitas novatoriškas E, momentas, tai bandymai prognozuoti ateitį. E, vidutinės trukmės laikotarpio prognozės, kurios ir e, derinam, atsižvelgiant į TVF teikiamą pagalbą, tai siekiama užtikrinti kad nuseklumas anglauda tarp TVF ir G20, atsižvelgiant tarptautinę padėtį. Nuo dabar iki kanų susitikimo vyksta e, partnerių vertinimo procesas ir ta proga didžioji dauguma valstybių, ypač tos valstybės, kurios išgyvena dis, disbalansas, kuris situacija yra išsibalansavusi, taigi bus patikti pasiūlymai šiame kontekste uh, E, kaip vykdant, vykdant kolektyvinį projektą užtikrinti tolydų augimą. Kitas planas tai tarptautinė sistema, tai yra labai plati tema, kurioje yra daugybė dėmenų, yra daugybė vienas kitą papildančių domenų dėmenų ir taip pat Korejos pradėtas projektas kurti e, finansinį saugumo tinklą. E, siekiant užtikrinti, kad valstybėms netektų susidurti su drastiškomis krizėmis, ypač besivystančios ekonomikos valstybėms. Ir taip pat užtikrinti, kad e, ne, nenutrūktų e, grinųjų pinigų srautai. Be abejo, taip, darant tai, pasitelkiami ir mobilizuojami įvairiausi tarptautiniai finansiniai instrumentai bei kitokie instrumentai, nes krizės e, laik, per, krizės, per krizę buvo pa, parengti nauji instrumentai. Taip pat susijęs kitas projektas, kita idėja, tai e, apžvelgiant viską e, pasauliniu mastu, tai siekis užtikrinti pasaulinį likvidumą. Tai reiškia, tai yra suteikiant pasaulio ekonomikai galimybę užsitikrinti likvidumą ir krizės atveju, kuriant tokį nuolatinį režimą, bei taip pat siekiant e, užkirsti kelią grandininiai reakcijai, veiksmingai pasitelkiant ekonominės politikos priemonės. Pavyzdžiui, ir tai yra svarbiausi mūsų darbo tvarkės punktai. Pavyzdžiui, kokius sandorius sudaryti tarptautiniu mastu tam, kad būtų sustarta dėl kolektyvinės sistemos, kuri leistų įvesti priemonės apribojančias kapitalo laisvę, ribojančias kapitalo laisvę. Taigi čia reikia dirbti susitarimo pagrindu, nes kai kurios valstybės e, užtikrina likvidumą, kitos prašo priemonių, kad būtų užtikrintas jų sistemos likvidumas. Ir taip pat čia svarbu yra, kad e, padėtis vienoje valstybėje ne, nedarytų po, poveikio kitų valstybių padėčiai. Tai nėra paprasta tema, susitarti šiuo klausimu nėra lengva, bet mes tikimės pas, pateikti įvairių pasiūlymų ir sprendimą e, pasiūlyti iki kanų vadovo susitikimo. Toliau visi klausimai susijęs su finansiniu reglamentavimu. Paprastai kalbant, noriu pasakyti štai, kad Prancūzijos pirmininkavimo svarbiausias prioritetas kolektyvinių pagrindų ir, kiek manoma, vengiant vienašališkų sprendimų, kuriuos stebėjome kaip praeitįje, ypač pirmininkaujant Korejai ir, pirmininkaujant, ir dar prieš tai įvesti dar vieną E, atsižvelgiant į bazelio susitarimus, e, numatančius apribojimus kapitalui, pasitelkti finansinį reglamentavimą didžiojo 20-ko kontekste. Kalbant apie žaliavas, niekas tikriausiai nesiginčys dėl to, kad tai yra svarbi tema, bet vėlgi čia reikia susitarti, nes yra e, žaliavų importų, šalis žaliavų importuotojas, šalis žaliavų eksportuotojas. Reikia užtikrinti įvairių rinkų skaidrumą, tačiau jos yra labai nevienalytis. Nors visi ir sutarė dėl to, kad nors situacija, kai kurių rinkų situacija yra, išlieka vis tik labai nestabili, tačiau tas nestabilumas yra šiek tiek sumažėjęs. Ar disis dešimtukas prisideda prie pasaulinės ekonominės valdysenos? Koks yra jo indėlis? Uh, norėčiau e, sutvirtinti pono Bre, Bregelio išdėstytą mintį tai apie, tai, apie iniciatyvinį komitetą. Manau, kad tai puikiai įrodo, jog tai tiesiog yra papildoma priemonė koordinavimo procese, e, Ir aš sakyčiau, kad mes čia remiamės papildomumo princip, princip, principų ir sistemą, o ne subsidiarumo sistemą. Mes kalbame apie pasaulinę finansų ir pinigų sistemą ir kalbame apie ekonominę valdyseną, kaip užtikrinti stabilų, tolydų augimą, e, pasitelkiant e, prognozes ir ypat pasitelkiant priemonės, kurių pagalba galima įvertinti galimų pasiūlytų priemonių poveikį ekonomikai. Žinoma, gyvenimas nevyksta ramiai, susidurėme su vyriausiais iššūkiais. E, Kai kurios priemonės yra naudingos taikos laikais, kai tokių reikia karo metu. Legitimumo klausimas e, dabar yra ypač aktuolus kai kuriais atvejais. Norėčiau priminti, kad didysis dešimtukas atstovauja 85 procentus pasaulinio e, vidaus produkto ir nemažai pasaulinės ekonomikos atstovų uh, yra nuolatos kviečiami į mūsų posėdžius. Pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos atstovai nuolatos dalyvauja mūsų posėdžiuose. Atskaitomybė. Į prancūzų kalbą tas žodis verčiasi kaip atsakomybė. Ir čia mūsų laukia tikrieji išbandymai. Tai yra čia slypi tikrieji išbandymai e, bendradarbiavimo ekonomikos srityje. Iš tikrųjų, ar įsipareigojama, iš tikrųjų, ar valstybės sutiks įsipareigoti taip, kad būtų galima mobilizuoti suveren valstybių nacionalinės e, ekonominės politikos priemonės. Tai yra reikia, reikia išnagrinėti tokių priemonių gyvendinimo poveikį. Taip pat e, iškyla problemų su testinumu. Tai yra, kokiu pagrindu vyksta darbas, ar, ar tas darbas yra veiksmingas. Taip pat kitas klausimas, ar reikia nuolatinės organizacijos didžiojo dvidešimtuko sekretoriato, uh, nes kai kuriais atvejais e, darbo organizavimas būtų daug aiškesnis, nes kalbame apie tarptautinį bendradarbiavimą, apie tarptautinį formą. Bet būtent šis klausimas dabar yra svarstamas ir tuo savo pasisakymą ir baigsiu ir būsiu pasirengęs sakyti į visus klausimus. Ačiū. Much, on... Ačiū, pana Žaje, jūs daug aspektų paminėjote, esu tikras, kad ponas Hokmark pristatydamas Europos parlamento pranešimo projektą ir jame išdėstamą požiūrį, taip pat šešėlių pranešėjų nuomonę galės dabar sureaguoti į jūsų mintis. Atsiprašau, ponė Hokmarkai, kad nesutikiu galimybės pristatyti šios temos, tačiau dabar sutikiu galimybę plačiau pristatyti parlamento požiūrį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra pasaulinio masto klausimas ir manau, kad visi mūsų svečiai paminėjo kylančios ekonomikos šalis, nes Įdomus aspektas, kad jeigu tos šalis ir jų ekonomikos tik kiltų, tai su to susijusios problemos būtų mažesnės, tačiau iš tikrųjų jos nėra kylančios, jos jau yra iškilusios ir yra sudėdamoji pasaulio ekonomikos realybės dalis. Todėl e, čia galima grįžti prie aspektų susijusių su tam tikrų įvykių vertinimu. Dažniausiai įvykius vertiname, kai jie jau yra įvykę, nes e, jeigu tos šalis būtų tik kylančios ekonomikos, dar būtų atsilikusios nuo mūsų, tačiau šiuo metu jau e, esama e, pasaulinės ekonomikos struktūros ir tarpusio priklausomybės tarp atskirų šalių. Jeigu tos šalis būtų tik kylančios, tai E, pasaulio ekonomikos klausimus galėtų spręsti vakarų Europą ir JAV tarpusavėje sustardamas, jeigu tos šalis būtų tik tai kylančios, tai e, e, mes vis dar turėtume galimybę reguliuoti finansų rinkas, tačiau dėl to problemos nebūtų tokios, kokios, kokias patiriame dabar. Ir mūsų ekonomikos būtų mažiau priklausomas viena nuo kitų, tačiau ta aplinkybė, kad šių šalių ekonomikos jau yra išsivyščiusios, yra susijusi su e, pasaulio institucijų moderniaja infrastruktūra ir e, jos aspektų svarstymą prieš uh, kelis e, dešimtmečius dar buvo kalbame apie didįjį septintuką, aštuntuką arba didįjį dešimtuką. Ir tuo metu pasaulio struktūra buvo e, kitokia, buvo galima kalbėti apie BRIC šalis, e, kita vertus, tačiau Anksčiau visas problemas tarpusavėje spręsdavo JAV ir e, vakarų Europa, kurios politinės struktūros buvo panašios, ekonominės struktūros buvo panašios ir e, politinius supratimas buvo taip pat daug bendresnis, dabar to nebeliko. Ir čia galime iškelti vieną svarbiausių klausimų, kiek daug mums reikia ir kiek daug mes norime, kokią mastą norime pasaulinės valdysenos, turime susitelkti prie šio klausimo, nes jeigu pasistengsime e, sukurti kuo didesnę pasaulinę valdyseną, tai grėsmė šiam projektui žlugti bus žymiai didesnė. Taigi manau, kad mums vertėtų apsispręsti, kokie yra svarbiausi aspektai tam, kad pasauliniu mastu būtų galima užtikrinti darnų ekonomikos vystimasi. Taigi būtų įdomu išgirsti iš mūsų svečių, kokiu veiksmu mes galime imtis, kad uh, Galėtume užtikrinti mano minėtus aspektus ir galbūt e, aiškiau įvardinti problemas, nes e, įvairiose likščionėse diskusijose yra bandoma, su, bandoma sukurti tokią optimalią pasaulinę infrastruktūrą, tačiau nekalbama apie konkrečias problemas ir jų sprendimą. Taip pat reikia svarstyti, kaip e, spręsti su valiutų kursų sviravimus susijusius problemas ir ypatingas įskolinimus teisės reikėtų taip pat geriau apibrėžti, turint omenyje, kad, pažiūrėjau, Kinijos valiuta, jos keitimo kursas dirbtinai yra laikomas pakankamai žemas. Dažnai mes pamirštame, kalbėdami apie pasaulinių lygių esančias skirtingas e, struktūras, kad e, didžiausios pasaulio ekonomikos e, ne, vis tik tai nėra JAF ir Kinijos, tai yra Europos Sąjungos didžiausia pas, ekonomika pasaulyje, tačiau yra labai fragmentuota, labai susiskaldžiusi ir galbūt reikėtų svarstyti, kaip užtikrinti, būtų galima užtikrinti kuo didesnę Europos įtaką, sprendžiant ekonomikos klausimus. Taip pat būtų įdomu išgirsti svečių nuomonę, kaip spręsti su įvairiomis institucijomis susijusius problemas. Didysis dvidešimtukas yra. Ir tikrovė, nes šią struktūrą sudaro didžiausios e, pasaulio ekonomikos, tačiau niekas negali pasakyti, kad tai yra labai demokratiška, formalizuota, universali ir skaidri institucija. Manau, kad ponas profesorius Sapir ir kiti svečiai minėjo, kad didysis dvidešimtukas pakankamai tvirtai pasirodė krizės laikotarpiu Tai tiesa, e, ir šios institucijos paskirtis krizės laikotarpiu buvo išvengti klaidų, tačiau turint omenyje naujos struktūros sukūrimą, siekiant ateitie išvengti klaidų, ši e, institucija nepasirodė labai gerai. Ir tai, žinoma, susiję su universalumo principo atstovavimo principo e, įgyvendinimo, ginčių sprendimo struktūros. Būtų įdomu išgirsti svečių nuomonę, kaip galima užtikrinti, manoma, geresnę savoką tarp TVF ir e, G20 struktūrų arba sąveiką tarp kitų esamų organizacijų, tarpusavio sąveiką. Jeigu turime TVF kodėl negalėtume pasinaudoti šią organizaciją, kad galėtume užtikrinti didesnį skaidrumą, kurdami bendras struktūras, kuriuose taip pat didysis dvidešimtukas galėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Tačiau ši struktūra e, nėra niekam atsakinga. Taigi tuo ir baigsiu savo minčių dėstymą. Ačiū ponė Hopmarkai. Jūs daug aspektų paminėjote ir esu tikras, kad kiti parlamentarai užduodami savo klausimus taip pat atkreipsiu juos dėmesį. Dabar kiekvienam kalbėtojui steiksiu po dvi minutės, kad jis galėtų pristatyti vieną arba du aspektus, kurie jo nuomonė yra svarbiausi, nebūtina atsakyti visus klausimus, nes tam prireiktų daugiau laiko. Pradėkime nuo pono Žaji, galbūt. Thank you, Mr. Chairman. Um, just on the issue of... Ačiū pirmininkė. Dėl to, kas yra pagrindiniai netolygumai pasaulyje. Krizę matome dar labiau aštrėjančius netoligumus ir didžiojo 20-ko paskutinis susitikimas 2011 vasarai ministrų lygmenių e, išskyrė mm, kai kuriuos rodiklius, kurie turėtų būti naudojami vertinant, kas yra tie netoligumai ir kas yra tos situacijos, kurias reikėtų stebėti. Pavyzdžiui, valstybės deficitas ir skola, privatus taupimas, išorės dis, disbalansas galbūt. Galbūt, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip einamosios sąskaitos disbalansas. Dėl to galbūt išoriniai tolygumai taip išaugo. Taip pat į, į srautų disbalansas, bet to įvertinant visus netoligumus, jeigu matai tik tai tokius rodiklius, nematai viso vaizdo. Bet to pažiūrėjusi kai kurias valstybės, pavyzdžiui, į Indiją, aišku, kad, tarkim, ten problema yra infrastruktūros nebuvimas. Tai galėtų būti. Tai aišku, pagrindinis elementas, kas lemtų jos tolesnį ateitį. Kinijos atveju viena iš problemų būtų kredito augimai eurozonoje matome augimą siejama su nepakankamu našumu. Japonijos atveju matome mm, didelę valstybinę skolą, mažą augimą, mm, viešas sektoriaus susiskolinimas. Visi tie rodikliai turi būti įvertinami pagal tą bendrąjį pagrindą, ir turime matyti ne vien tik tai trumpalaikį horizontą, mes turime mm, pagilinti, išplėsti visą tą vertinimą ir pažvelgti plačiau. Matyti taip pat ir vidutinės trukmės ilgal, ir ilgalaikį laikotarpį, vertinant atitinkamas priemonės. Dabar kas yra ta didžiųjų dvidešimtuko pridėtinė vertė palyginti su TVF. Aišku, TVF daro tą patį, ką didysis dvidešimtukas darė, ypač nuo krizės pradžios. Galbūt Vašingtono mm, susitikimas 2008 metais būtų pavyzdys to, ko mums reikėtų iš šio forumo, kad tai būtų iniciatyvos beseimantis, aktyvus, sparčiai dirbantis forumas, susitelkiantis keliom dienom priimdamas svarbiausius uh, sprendimus ir įtraukiantis ir TVF, ir finansų stabilumo valdybą ir taip toliau, randantis sprendimus tikrai kritinėse situacijose, kurios reikalauja skubaus sprendimo. Ačiū, panas Sefroti. Aš gal m, mm, pabandysiu apibendrindamas atsakyti. Platesnis toks klausimas, kas būtų iš tos pasaulinės valdysenos, ką galėtumėm gauti, reikėtų plačiau pažvelgti į tarptautinę monetarinę sistemą. Tai dabar pirmininkaujančios Prancūzijos būtent darbo atvarkės vienas iš pagrindinių klausimų. Reikia kelti klausimą, ar neišadinėjom dviračio, palyginti su tuo, kas yra nuveikta TVF. Galbūt iš tikrųjų TVF pagrindinė problema yra ministrų ministrų darbas ir kaip užtikrinti tą reikiamą spartą. Manau, kad dabar per tai, kas, koks yra indėlis TVF, tai tikrai būtų galima to tą, tą spartumą ir užsitikrinti. Esminės pagrindinės tokios problemos pasauliniai monetariniai sistemoje yra tai, kad trūksta pasaulinio mechanizmo mm, korekcijoms atsižvelgiant į pasaulinius netolygumus. Ir čia kokie būtų rezultatai du rezultatai, kas bus užtikrinta, tai ir didžiojo dešimtuko ataskaitos ir dėl atitinkamų papildomų padarinių, poveikio to sukūrimo ir dėl TVF indėlio. Dabar dėl pasaulinių kapitalo srautų, kad iš tikrųjų, ką pana Žaje minėjo, kad rūksta to tokio pagrindo įvertinimui, bendram vaizdui susidaryti, reikia taip pat, aišku, ir geresnės e, politikos priemonių bazės. Krizė išiškino, kad neturime aiškaus mechanizmo, kuris užtikrintų likvidumą e, pasaulinių lygmenių Ir čia vėlgi mes peržėjome skolinimosi priemonės, kad būtų daugiau draudimo, mm, visokių priemonių su kredito linijomis ir taip toliau. Taigi judama tą kryptimį. Ir pabaigai kalbant apie tarptautinę monetarinę sistemą, reikia paminėti valiutas. Ar mes pereiname, pereina, ar pereiname prie daugia poliarinės sistemos ir kaip tą pereimą um, palengvinti. Čia TVF ir ypač tos ypatingosios skolinimosi e, teisės yra labai svarbios. Tai rodo, kad TVF yra labai svarbi veikėja šioje srityje. Ir e, aš e, dar prisiminčiau panažoje mintis, kad TVS tik puikiai papildo didįjį dvidešimtuką, aš tikrai pritariu tam. Ir kiti prelegentai sakė, kad yra didžiulis iššūkis didžiam dvidešimtukui įrodyti, kad jis efektyviai gali dirbti taip pat ir ne krizės etapu ir kad iš tikrųjų tai, ką siekia jie sukurti kaip savo indėlį, kad tai bus naudinga ir ne krizės laikotarpiu. Yes, me... Ponas Sapir, aš norėčiau prat pratesti e, ką tik kalbėjusio eksperto mintį apie e, didžiojo dvidešimtuko vaidmenį ir krizės laikus. Turime nuoširdžiai kai ką savo prisipažinti. Negalime tikėtis, kad didysis dvidešimtukas bus toks pat efekt, efektyvus ir pasiūlys tokiu pat veiksmingų priemonių normaliais laikais kaip ir krizės metu. Tai yra visiškai nerealistiška. Tačiau kai kurie e, didžiojo dvidešimtuko aspektai, man atrodo, vertintini labai teigiamai. Didžiojo dvidešimtukas man siejasi su legitimumo problema. Kalbant apie tokio pobūdžio organizaciją, ne apie didįjį aštuntuką arba didįjį septynentuką, didžiojo aštuonetuko valstybės, didžiojo aštuonetuko e, egzistavimas buvo visiškai nebepateisinamas, aš esu vedęs Indiją. Ir jie, pavyzdžiui, neįsileido į savo susitikimus Kinijos arba Indijos premjerų kokiu pagrindu jie galėjo sauliaisti būti tokiais arogantiškais. Dabar periname prie sistemos, kur prie to paties stalo sėda e, valst... kylančios ekonomikos, pažengusios ekonomikos valstybės. Ir tai yra gerai, nes tai yra procesas ir dialogas. Aš nemanau, kad didysis didžiojo dvidešimtuko susitikimuose laikams tapus, situacijai tapus normale, galėtų gimti kažkas nauja. Bet labai svarbu, kad tame forume palaikomi santykiai su kylančios ekonomikos valstybėmis, nes buvo suvokta, kad pasaulio valdysenos, ekonominės valdysenos sistema, kurią sukūrėme draugė su JAV, kuri turi būti reformuojama, vis dėlto tai yra vertinga. Tačiau tai jie turi suvokti patys. Jie turi teisę, tos valstybės turi teisę dalyvauti visą kaip lygia teisės narės. Ir tai turi būti, ta sistema turi būti reformuota, ne revoliucijos keliu. Ir ši sistema nėra neteisinga. Tačiau kol kas nėra jokių taisyklių. Reikalinga tokia sistema, kuri toms valstybėms leistų įsitikinti, kad jos dalyvauja ir taisyklių, tos sistemos valdymo taisyklių kūrime. Ir tai būtų didžiausias pasiekimas, mano galva. Ponas Kirkegardas. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip skiriasi situacija kri, kri, ir darbo atvarkė krizės laikais ir, ir normaliais laikais. Taigi, kaip pranešimo autorius minėjo, vienas dalykas yra bandyti spręsti krizių pasakmes, kitas dalykas imtis priemonių, kurios užkirstų kelią galimai busimai kriziai, atsižvelgiant į situaciją, kurioje atsidūrėme. Reiktų nepamiršti štai, ko, kaip sakiau savo pasisakymo metu, didysis dvidešimtukas, sakyčiau, išlieka gana neformalia, neoficialia organizacija. Aš ją laiku. Ir manau, kad tai yra viena iš jos stipriųjų pusių, vienas iš jos privalumų. Tačiau tai labai riboja didžio dvidešimtuko e, naudą ir, ir galimus pasiekimus normaliais, normalioje situacijoje. O kalbant apie TVF. Kalbant apie politinę valią, e, tai reikalinga politinė valia veikti tose srityse, kuriuose išlieka nenoras veikti. Ir tai reiktų daryti pakankamai ryštingai. Pavyzdžiui, norėčiau pakalbėti apie Kinijos valiutos nuvertinimą, nepakankamą vertinimą. Manau, kad tai ženkliai prisideda prie pasaulinės, pasaulinio disbalanso įtvirtinimo. Kitas dalykas, kurį pastebėjo daugelis etautinių finansinių institucijų, ir čia norėčiau pasakyti, uh, Tai tam tikrų mastų. Jeigu peržiūrėtume TVF darbo tvarkos taisyklės, manau, kad TVF galėjo išreikšti e, stipresnę poziciją šiuo klausimu. Tačiau esmė yra štai kokia. To ako, pasaulinio ekonomikos net, netoligumo šaltinis, disbalanso šaltinis nepasikeis, jeigu Kinija nenorės nieko keisti ir iš tikrųjų didysis dešimtukas ar TF ar kas kitas nieko negali padaryti, nieko negali pakeisti. Ir nors mes bandome e, siūlyti vairiausius scenarius, kaip pasipriešinti busimoms galimoms krizėms, mums vis dėlto reikia nuolankumo. Mm, reikia tiesiog susitaikyti su tokia padėtimi. Ačiū. To, uh set questions. We have Elisa Ferreira and uh, Catherine Stiller. Elisa Ferreira, Catherine Stiller. Ir paskui kalbės Peter Becks, kuris pasisakys po to, kad išgirsime atsakymus tuos klausimus. Eliza. Um, I'd start by thanking all speakers for a very interesting for... Noriu padėkoti visiems kalbėtojams už tikrai įdomius pasisakymus. Turiu du klausimus. Visų pirma, aš bandau čia būti provokatorė. Ar iš tikrųjų prarandam pagreitį? Bretton Woods institucijų struktūra kaip aiškėjo po krizės, yra pasenusi ir nemažai kalbėtojų tai akcentavo. Ir jeigu reikia kurti naują alternatyvę struktūrą, tai tokia būtinybė turėtų išriškėti po, po krizės. TVF išgyvena kai kuriuos pokyčius, tačiau tuo tarpu nėra, dar nesusiformavo pasaulinė politinė valia kurti kažką naują, stipresnio. E, PPO neina priekin, taigi visos oficialios institucijos yra pasenusios, o naujos institucijos, kurios imasi e, svarbių klausimai, tai yra finansinių, finansinės priežiūros valdyba, kitos dar tik formuojasi Taigi, ar, ar, ar tai reiškia, kad mes kažkokį tai šansą praleidome sukurti kažką naują? Kreipiuosi į didžiojo dvidešimtuko pirmininką. Norėčiau suvokti, kaip jūs vertinate mm, organizacijos pasiekimus ir kokie punktai yra jūsų darbo atvarkėje. Ir tai susijęs su mano pirmojo klausimu. Krizių metu daugybė aktualių klausimų buvo darbo tvarkėje. Bet paskui viskas nunyko, kalbu apie politinius pasisakymus, pavyzdžiui, kreditų reitingavimo agentūros, e, krizių valdymo institucijos, pasaulio bankas, finansinių rinkų veiklos aiškumas, ten sudaromos transakcijos, sandoriai. Bazelis 1, Bazelis 2, Bazelis 3. E, ter, neapmokestinamos teritorijos. Visi šie klausimai vienu metu buvo svarbiausi, labiausiai svarstami, tačiau jie tasi pasitraukė į antrą planą. E, ir noriu paklausti, kokią stebėseną jūs atliekate ir kaip jūs užtikrinate, kad tų klausimų vėl imtųsi senosios institucijos ir ar jos bando spręsti šiuos klausimus. Tai yra klausimai, temos, kurios visuomenės akise tarsi įgyja kažkokį pagreitį, jų svarstymas įgyja pagreitį didžiajame dvidešimtukė ir paskui jos nunyksta, jų akcentavimas ir stebėsena susilpnėja. Taigi mes išgyvename tikrai svarbų etapą. Tačiau mes nesuprantame, nematom, ar tie klausimai iš tikrųjų sprendžiami. Ačiū. Buvo užduota labai daug klausimų. Nu, kad Elizai dabar steiksime galimybę atsakyti į juos dabar, po to perėsime prie kitų klausimų. Galite atsakinėti tokia eilės tvarka, kaip pageidaujate. Manau, kad e, galbūt turėtume minėti ne vien tik tai tarptautinę valiutų sistemą, tačiau taip pat tarptautinę valiutų ir finansų sistemą. Mm ir valiutų keitimo kursai nėra laisvai sviruojantis, tačiau kadangi kai kurios valstybės nesilaiko žaidimo taisyklių, todėl yra tam tikrų sutrikimų šioje valiutų keitimo kursų sistemoje, tarptautinių valiutos atsargų kaupimo atveju esama netoligumų tarptautinė valiutų sistema yra skirta paskatinti tam tikras valstybės arba priversti jas laikytis taisyklių, jeigu e, jos to nedaro. Būtent todėl turime užtikrinti atitinkamas paskatas, o tarptautinis tarptautinė apsaugos sistema padėtų atskiroms valstybėms to pasiekti. Ir tokiu mm, būdu būtų galima taip pat uh, kiekvienai valstybei parengti atskirus pasiūlymus, atskiras paskatas, tai, tai būtų galima spręsti valiutų kursų suravimo problemą, užtikrinti tą finansinio saugumo tinklą, spręsti kitas problemas. 2008 Vašingtono aukščiausio lygio sustikime mums reikėjo rasti sprendimų, kaip įveikti kilusią krizę ir parengti atitinkamą programą, kurią įgyvendinant finansų stabilumo taryba, TVF, e, kitos tarptautinės organizacijos būtų galėjusios priimti sprendimus susijusius su tam tikrų reikalavimų kapital, įmonių kapitalui nustatymų, kad tie reikalavimai galėtų būti pradėti įgyveninti nuo 2010 metų, tačiau kai kurie klausimai liko neįspręsti, todėl per savo pirmininkavimą Prancūzija daug dėmesio skyrė tam, kad visose pasaulio e, regionuose e, ir vienodomis sąlygomis būtų įgyvendinta idėja FSB sistema. Dėl atskaitomybės, panas Blavy, galima paminėti kelias priemonės, kuria, kurias bandoma įgyvendinti tam, kad TVF nariai ir e, didžiojo dvidešimtuko nariai galėtų teikti atitinkamą informaciją susijusią su atskaitomybė tam, kad būtų galima patikrinti, kaip G20 nariai laikosi prisimtų įsipareigojimų. Ir e, mes tikimės, kad e, tai bus galima patikrinti, atsižvelgiant ir vertinant atitinkamus pranešimus ir ataskaitas, atsižvelgiant į E, bendrosios ekonominės sistemos reikalavimus, bus galima vertinti, kokia yra padėtis atitinkama valstybė, lyginant su pasaulinio masto netolygumais. Šiuo metu mes e, reformuojant finansų sektorių siekime išlaikyti tą greitį, išlaikyti iniciatyvą ir aš tikiuosi, kad mes juos nepaleisim iš rankų. Du aspektai, vienas susijęs su ta iniciatyva. Jeigu vertintume ne pasaulinę padėtį, tačiau padėtį Europos Sąjungos, eurozonos padėtį, tai e, galima būtų taip pat teikti, kad mes prarandame iniciatyvą. Net ir e, turint omenyje, kad pasaulio lygmenių valdysena yra daug silpnesnė nei Europoje, tai vertinant finansų sektoriaus bankų krizę, e, kuri kilo prieš valstybės skolos krizę galima daug ko pasimokyti iš šių krizių, primant sprendimus dėl finansų reformų, dėl tarptautinių institucijų kūrimo. Mes galime, vertinami visus šios aspektus, matyti, kad mūsų e, žingsniai Europos Sąjungoje nebuvo adekvatus krizės mastui. Taigi, e, jūsų mintis, kad e, atsako į krizę apimtis neatitinka pačios krizės apimties yra visiškai teisinga, nes ES jį pasitvirtina. Antras dalykas, turime e, vertinti pasaulio finansų krizę mūsų e, svarstytų klausimų kontekste ir visi kalbėtojai minėjo pokyčius vykstančius pasaulinėje ekonomikoje ir vykusius iki krizės. Susidurime su labai dideliais, didelėmis problemomis JAV ir e, Europos ekonomikose, kurios santykinai e, kurio apimtis mažėja, e, palyginti su tokių valstybių kai, kaip Kinė ir Indija ekonomikomis. Net ir neįvykus kryžiai mes būtume patekę į panašią padėtį, tačiau kryžė tik tai pabrėžė problemas, kurios jau buvo pradėjusios kilti anksčiau. Kryžė šių problemų nesukėlė, tik tai jas labiau išryškino. Demografinių požiūrių prieš 10 ar 20 metų žvelgdami į E, besivystančias šalis, mes teigiame, kad jos niekuomet neišsivystys, jeigu jų demografinė padėtis nepasikeis. Dabar jie sugebėjo išspręsti savo ekonominės problemas ir e, demografinį, demografinis jų vystimas netgi e, turėjo tam teigiamos įtakos, o mes esame greičiausiai senstanti visuomenė pasaulyje. Ir mes e, dabar žengiame Japonijos e, pasirinktų kelių, kuomet e, šalis yra įsiskolinusi, jos visuomenė yra pasenusi. Ir tokios valstybės kaip JAV ir Japonija dabar patekusius pakankamai sėtingą padėtį, mes taip pat žengime tuo keliu, todėl mums būtina reformuotis, padidinti ūkio augimą, tačiau mes neketiname didinti infliacijos lygio ir e, senstanti, senėjanti visuomenė Europoje mums taip pat kelia didelių problemų, ypač socialinės apsaugos sistemos. Socialinė apsauga Europoje visiems patinka, tačiau kažkas turi padengti jos patiriamas išlaidas ir ta padėtis tikrai mums yra sudėtinga. JAF ir, ir Japonija turi savo pobūdžių savitų problemų, o kilačios ekonomikos valstybės kol kas laikosi visai neblogai ir savo padėtį tik tai dar labiau stiprina. Taigi aplinkybės nuolat keičiasi ir sudėtinga yra problemas išspręsti trumpai e, atsakydamas į tuos du klausimus. Nu, kad yra sudėtinga atskirti pagrindinius svarbiausius tikslus, siekiant užtikrinti tvirtą ir tolygų pasaulio ekonomikos augimą, nes e, atvirai tariant padaryta pažanga tikrai buvo labai vidutiniško lygio. E, nepaisant to, kolegos anksčiau minėjo, kad e, finansų stabilumo valdyba dėl kapitalo reikalavimų šį savaitgalį e, priėmė tinkamus sprendimus ir reikia kalbėti apie pasiektą pažangą. Taip pat aš manau, kad neturėtume tų pamiršti arba praleisti pro akis, nepaisant to, kad negalime taip sparčiai žengti į priekį, kaip norėtume dėl stebėsinos rezultatų. Dar kartą e, pabrėšiu, kad yra sudėtinga atskirti pagrindinius TVF nustatytus tikslus susijusius su tolygiu ekonomikos augimu kitais aspektais ir kitų klausimų, kuriuos minėjau savo įžangoje. Tirai kalbant, ar kas nors prisimena, kas atsitiko su e, pirmininkaujant Kanadai darbo tvarkai įtrauktais klausimais dėl mažų ir vidutinių įmonių problemų ar, ar kas nors prisimena, e, kokie buvo Šiaurės Korejos pristatyti vystimosi prioritetai ar e, dabartinė pirmininkaujanti G20 šalis ir jos pasiūlymai dėl žaliavų kainų nustatymo bus įgyveninti arba kiti pasiūlymai, kuriuos, pavyzdžiui, Meksika per būsimą savo pirmininkavimą pateiks. Aš nemanau, kad reikėtų perkrauti didžiojo dešimtuko darbo tvarką, reikia susikoncentruoti prie svarbiausių klausimų. Katrin Steeler. Ačiū pirmininkė. Simply wanted to ask, is the global financial system today safer? Noriu paklausyti, ar šiandien pasaulinė finansinė sistema yra saugesnė nei anksčiau, kaip prieš krizę, ar viskas yra taip pat, kaip ir buvo, ir kaip jūs vertinate euro ateitį? <laughs> Um, okay, just to go ahead. There's no need for everybody, but. Uh... Nebūtinai visi turi atsakyti, bet jeigu kas nors pageidautų. On, on the <clears throat> safety of the global... Dėl pasaulinės finansinės sistemos saugumo Mes labai šloviname pažagą padarytą finansų stabilumo valdyboje dėl kapitalo reikalavimo. Kalbame, kad ta pažanga turi būti tikrai bent jau tas mažiausias bendras vardiklis užtikrintas, bent jau tiek turi būti padaryta ta prasme. Uh, mes įgyvendom arba tuo įgyveninsime aukštesnius kapitalo reikalavimus sistemiškai svarbioms finansinėms institucijoms. Aš nei sekundiai nemanau, kad tai iš karto pašalina du pagrindinius klausimus. Tai iš esmės truputėlį esam saugesni nei prieš krizę, tačiau tai tik tai dar kartą išryškina tai, kiek Bazelis 2 buvo betodariškas, visiškai nepasantis rizikos. Dėl euro, na, aš esu vienas iš tų, kurie puoselėja tikrai plačius, didelius lūkesčius ir galvoju, kad daug kas yra padaryta. Uh, vertinant, kas vyksta su euru, aš vis tik galvoju, kad tai išliks tą 17 valstybių bendra valiuta ir daugia prisijungs dar. Aš tada nereiškia, kad nereikia skolos restruktūrizavimo eurozonai, bet tai jau kitas klausimas. Fine. Ar dar kažkas norėtų pakomentuoti? Tai tada prieš perinant prie antro raundo, aš norėčiau paklausti, Kofin, direktoriaus galbūt pirmą pasisakyti. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų labai plačios diskusijos, augimas, uh, valdysena, tarptautinės monetarnės institucijos, TVF, reforma ir taip toliau. Mm, jūs galbūt nekalbėjote ir, ir, ir, ir gal aš norėčiau plačiau pakalbėti būtent apie tą klausimą, tai yra apie ES atstovavimą. Tačiau negaliu aptarti visų temų, kadangi laiko labai nedaug. Tai sutelksiu dėmesį į tai, kas, galvoju, yra šių diskusijų esmė. Tai yra tarptautinės monetarnės sistemos reforma. Uh, Manau, kad šiandien e, tos sistemos pagrindinė problema yra ta, kad trūksta korekcinių mechanizmų, kad būtų galima spręsti pasaulinio, e, pasaulinio tolygumų problemą. Reikia tvirtų makroekonomijų ekonominių politikos priemonių tarptautinėje monetarnėje sistemoje. Visi dvidešimtukas ir mes jame turi įvykti dabar tuos e, pažadus duotus Eulo vadovos tikime dėl valiutų keitimo kursų sistemos, kurie atspindėtų visą dabartinę situaciją. Reikia ir tvirtesnės ekonominės priežiūros sistemos ir TVF atstovas apie tai kalbėjo plačiai. Ir per 20-ką ar per TVF turi būti tai padaryta, kad būtų galima būtent įvertinti visą platesnį tarptautinį poveikį. Mes kaip Europos komisija tvirtai remiame tai, ką pirmininkaujantį didžiam dešimtukui valstybė siūlo dėl kapitalo srautų valdymo. Mes galvojame, kad reikia galvoti tiek apie šalis gavėjas, tiek apie e, šalis šaltinius. Ir kapitalo srautai turi būti tik tai jau paskutinio šiaudo priemonė. Nes tikrai srau, ir, ir e sutartyje yra uždrausta kapitalo srautus e, kontroliuoti ir riboti. Ir e, sako, E, ekonomikai tikrai duotų daugiau naudos platesnė liberalizacija šioje srityje. Kylančios ekonomikos valstybės dėgia strategijos, kad jų e, valiutos būtų labiau tarptautinės ir mes galvojame, kad tai yra tinkamas kelias mes norėtumėm dar e, žiūrėti, kaip būtų galima pagrindinės kilančios ekonomikos valstybių valiutas tikrai padaryti tarptautinėmis. Čia pažanga būtų įmanoma per e, didį dvidešimtuką Prancūzijai pirmininkaujant. E, ta prasme, kad galėtumėm nubrėžti visus kriterijus, kad TVF specialiosios skolinimosi teisės būtų išplėstos, pasiremiant tvirtais, skaidriais kriterijais E, dėl to, kaip reiktų prisijungti prie šios sistemos. Ir pabaigai, pirmininkė, reikia stiprinti mūsų, aišku, visus pasaulinius saugumo užtikrinančius tinklus. Kaip žinote, yra daug naujų re, regioninių sutarimų ir ES taip pat. Tai reiškia, kad tiesiamas kelias apibriežti, būtent už, įtvirtinti tą bendradarbiavimą ir tarp tarptautinių saugumo užtikrinančių priemonių tinklų ir TVF taip pat. Mes taip pat, aišku, tobuliname tuos visus finansinius sutarimus. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su TVF šiuo klausimu. Mes galvojame, manome, kad tai turėtų duoti naudos ir kitiem regioniams sutarimams, būtų galima kitiems regionams pasimokyti iš tos patirties, kurią sukaupė Europa per pastarosius keliarius metus. Fine. Um, Mr. Hockmark, you want to ask question? I, I have a question as well to ask. Hockmark, ar jūs norite užduoti klausimą, nes aš dar pabaigoje irgi užduosiu klausimą. Well. Ačiū. Pamastymas ir klausimas. Mm, pirma, kodėl didysis dvidešimtukas? Ir čia galvočiau iš esmės, kodėl tos valstybės, o ne kitos? Kodėl mm, ne kai kurios kitos, tos didžiosios ekonomikos valstybės, kurios irgi labai kyla, kodėl ne kai kurios ekonomikos, kurios tikrai puikiai valdomos, kodėl tos dvidešimt? to sprendžia visą tą pasaulinę bazę, nuostatų visą taisyklių bazę, kuri būtų taikoma visiems. Aš galvočiau, kad čia politiškai, demokratiškai kiltų legitimumo problema, kai eina kalba apie tai, kas tai yra pasaulis lygmuo, kai eina kalba apie netolygumus, iš tikrųjų, kas daro įspūdį. Mes iš esmės Mm, būtent galvojame apie tuos, kas yra nauji didžiajame dvidešimtukė. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote, mm, kas blogai buvo su didžiuoju septintuku ar aštuntuku. Bet įdomu, kad kai kalbame apie tą netoligumą, mes kalbame apie mm, perviršį, bet aišku, kad visuomet yra ir ta antra pusė netoligumo. Uh, galime pasakyti, kad didžiausia problema yra, buvo ne tie, kurie nepakankamai gerai ar per gerai dirbo, bet tie, kurie, nepa, kurie per blogai dirbo. Ir ar perviršį sukūrė deficitas, tie, kurie per daug vartojo, sukūrė perviršį. Kai mes tai pasakome, mes turime spręsti tuos netolygumus. Ir tada vien didysis dvidešimtukas jau yra nebepakankamas forumas. Jau reikėtų daugiau į jį narių įtraukti. Kaip, kaip ir šokant tango reikia antrą pusę matyti, tai yra ir perviršį, ir deficitą. Ir tuomet dar sunkiau yra užtikrinti tvirtą priežiūrą ir griežtą įgyvendinimą. Uh, Na, aš galvoju, kad, aišku, aš nenoriu numenkinti didžio dvidešimtuko svarbos, tikrai ne tai yra mano išeities taškas, tačiau jeigu mes norime tvirtesnio pasaulinio reguliavimo pagrindo, tai kodėl šis didysis dvidešimtukas, o ne, pavyzdžiui, kitos kažkokios penkios narės, kodėl nėra geresnio kitokio atstovavimo, kitų valstybių atstovavimo, kad būtų galima užtikrinti e, kiekybinius parametrus ir deficitą deficitos pusė, kad būtų atstovauta, nes iš, būtent, kaip mes žinome, tai ir sukuria netolikumus. No, uh, what... Taip pat užduosiu klausimą. Mes manome, kad didysis dvidešimtukas yra neoficiali organizacija, jo pagrind, jos pagrindinė vertybė yra dialogo palaikymas. Tačiau yra pastebimas tesinumo trūkumas, nes kai kurios temos iškeliamos, akcentamos ir paskui tiesiog pamirštamos. Taip pat sekretoriato klausimas. Net mažos organizacijos turi savo sekretoriatą arba pasitelkia kitų organizacijų sekretoriatą, gali e, pasiskaityti informaciją jų interneto svetainėje, net jei ten būtų tik pareiškimai įspaudai. Tačiau čia pageidaujame šiek tiek daugiau. Ši Taigi, yra tikrai solidi organizacija kaip TVF, kuri pergyvena reformas, tačiau ji nepritraukia, nesulaukia tiek dėmesio, kiek didysis dešimtukas. Kodėl taip yra? Bet taip yra kitoje skalės pusėje jungtinės tautos puikiai sutvarkytos, imasi visų temų, tačiau ten sprendimai sunkiai priimami dėl labai sudėtingos procedūros. Ar mes norime, kad dvidešimtukas pasiektų jungtinių tautų lygmenį, ar ji turėtų likti tokia kaip dabar, bet galbūt reikėtų ją sustiprinti. ES ekonominė valdysena išgyveno įvairius etapus ir galima būtų prašyti, kad didysis dvidešimtukas e, darytų didesnį spaudimą sustiprinti ekonominę valdyseną. Pono Hokmarko užduotas klausimas. Jeigu mes manome, kad tas neoficialus dialogas galbūt nėra tinkamiausia institucija ar struktūra pasiekti pageidaujamų rezultatų, tai galbūt reikėtų uh, išplėtoti TVF mandatą ir suteikti tam fondui galimybę imtis įvairių klausimų, tai yra stebėti makroekonominius procesus ir imtis kitų koordinavimo priemonių. Yes, Pane Gebelsai, prašau. Euh, Ačiū pirmininkė. Mane tikrai padrasino jūsų uh, išsakytos mintis bei mūsų draugo Hokmarko mintis. Galbūt mano pastebėjimai nebus primtini man. Dysis dešimtukas yra džentelmenų klubas, net jeigu ten kas nu kartą pasirodo viena kita moteris. Tai man primena Britų praeities instituciją. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbame apie tai, tai, tai man yra grįžimas į XIX amžių, kuomet e, didžiosios valstybės susirinkdavo, pavyzdžiui, Berlyno konferenciją ir pasidalindavo kolonijomis pasidalindavo, suskirstavo pasaulį į kolonijas. Didysis dešimtukas net, neturi jokio legitimumo, ne, neužtikrinta demokratinė to struktūros kontrolė. Ten susirenka valstybių ir vyriausybių, kai kurių didelių valstybių ir vyriausybių vadovai. Ta, paskui tas susitikimas e, padaro e, labai um, skambių pareiškimų, kurie retai yra įgyvendinami. Man įdomu, aš neįsivaizduoju, kaip dvidešimtukas galėtų užtikrinti realų, tikrą pasaulinį ekonomikos valdymą, nes visiškai pasigendu čia toje struktūroje demokratiško e, teisėtumo elemento. Na, išklausykime atsakymą. Pasėsime nuo pono Žaje. Merci, je, je vais répondre en français. Aš atsakysiu prancūziškai, ačiū. Man atrodo, kad tie trys klausimai užduoti susiję su vienu svarbiausių klausimų. Tai yra legitimumas, e, veiksmingumas, kodėl didysis dvidešimtukas. Visų pirma, atsakant į klausimą apie legitimumą, vėlgi 85 procentai, 90 procentai narių atsto, atspindi pasaulio e, vidaus produktą tikslas samprata, kaip sakė Andrės Sapyr, didysis aštuonetas savęs nebepateisino. Ir finansinio, pasaulinio finansinio ir ekonominio bedarbiavimo diskusijos tame kontekste buvo nepateisinamos. Ir 1990 didžiojo aštuntuko įkūrėjai nusprendė suburti valstybės, kurios, na, tai ne tos pačios valstybės, kur jų padėtis netokia pati kaip 1919 metais. E, taip pat m, mm, didžiajame dvidešimtuke yra atstovaujamas Afrikos žemynas per Afrikos sąjungos atstovus, kurie sėdi prie stalo. M, mm, ir Afrikos sąjunga atstovauja visas Afrikos žemino valstybės. Taigi tai yra džentelmenų klubas, tačiau kitoks klubas, kitokia yra jo darbo kultūra ir šiek tiek jis skiriasi nuo tos Britų senosios institucijos. Didysis dešimtukas e, užtikrina pridėtinę vertę, vertinant jį ir lyginant jį su TVF, nes TVF yra, na bent jau formaliai vertinant, legitimesnis. Tačiau kitas klausimas, ar ši institucija, kuris suvaidino savo vaidmenį krizių laikais, ekonominė, ekonominio karo laikais, ar, ar ji reikalinga taikos, ekonominės taikos metu? Man atrodo, kad taip. Uh, grįžtų prie pasaulinio ekonomikos ir finansų iniciatyvinio komiteto, Bazelio komitetai, finansinio stabilumo formas, kuris virto valdybą ir daugybė kitų organizacijų. Aha. Vis dėlto jos ne, prireikė dar vienos galima diskutuoti dėl to, ar, ar didžiajam dvidešimtukui pavyko. Jis dirba dar, jo vaidmuo yra istoriškai svarbus. Jis, ši institucija gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Ir, ir ji tikrai neturi monopolio šioje srityje. Grįžtant prie sekretariato klausimo, tai tikrai įdomus klausimas. Ar taip užtikrinamas organizacijos veiklos testinumas? Didžiam dvidešimtukui testinumo problema neiškyla. Pavyzdžiui, Koreja savo pirmininkavimo metu pradėjo kai kurias projektus, kurie dabar yra tesim, tesiami, tačiau problema slyp, yra susijusi su uh, E, pereinančių, perimamų pirmininkavimų, nes konkreti valstybė perimanti pirmininkavimą gali pasirinkti jai aktualius prioritetus. Ir tai Ir, pavyzdžiui, me, mes galim, mes tarsi savo, pavyzdžiui, rodome, kad mes sėkmingai tęsime pradėtus darbus. Uh, vėl grįžtant prie sekretoriato, kaip jis atrodo praktiš, praktikoje. 20-tukas, e, jo darbas vis tiek gana technokratiškai vyksta e, pavaduotojų posėdžiai, taip pat e, vyksta susitikimai žemės ūkios sektoriuje, taip pat užsienio reikalų srityje. Tai yra darbo grupės, kurioms pirmininkauja nebūtinai pirmininkės atstovai, bet kitų valstybės, o taip atliekamas administracinis darbas. Ir būtent todėl didžiojo dešimtuko darbas trampa tikrai sudėtinis ir darbas vyksta ne trojkų pagrindų, bet tų techninių ekspertų grupių pagrindų. Kalbant apie, ar sekretariatas užtikrintų tos tarptautinės biurokratijos atsiradimą, aš nežinau. Turime dar penkias minutės ir jos tenka trims, paskui, trims kalbėtojams. Kalbėsiu trumpai, nes jau kai kurie, kurios klausimus buvo atsakyta, kalbant apie atstovavimą, tai yra, poli, iš esmės tai yra politinis klausimas. Uh, galime pasitelkti TVF pavyzdį, kaip TVF dirba su savo apygardomis. TVF narystė yra tarptautinio masto, yra kvotų sistema ir čia galima būtų daug kas svarstyti, tačiau visa tai yra politinio ligmens klausimai ir, ir sprendimai ir turi būti primami tuo lygmeniu. Ačiū. Prašau kalbėti trumpai, sako pirmininkas. Norėčiau pritarti e, šioms mintims ir, kaip jau sakiau anksčiau, aš bendrais bruožais teigiamai mertinu didį dvidešimtuką. E, tas permainų etapas yra tikrai geras ir būtų gerai, kad būtų jis, jis vainikuotųsi apčiopiamais rezultatais. Kalbant apie didžiąją dvidešimtuko atstovavimą, neturime pamiršti ir istorijos atsitiktinumo e, atvejo. Galbūt 2008-aisiais buvo suvokta, kad senasis didžiojo 28-ko ar 7-ko formatas nebepasiteisino ir todėl atsirado didysis 20-kas. 20 daugybė akademikų jums įrodinės, kad tiesiog toks pasiūlymas buvo patiktas ir viskas. E, istorijoje taip yra, yra kažkokie formalūs etapai. Kodėl yra penkios nuolatinės saugumo tarybos narės? Dėl to, kad jos buvo, dalyvavo toje organizacijoje, kuomet buvo sukurta Junktinių tautų saugumo taryba ir jos ten liko kalbant apie tą formalųjį, oficialųjį, didžiulį dešimtuko pavydalą, aš sutinku su išsakytomis mintimis ir aš manau, kad tos organizacijos pagrindinis tikslas turėtų būti suteikti galių veik, kitoms veikiančioms institucijoms, tokioms kaip TVF ir finansinio stabilumo valdyba. Dabar taip pat norėčiau pakalbėti apie didžią dešimtuko platesnį legitimumą legitimumas dažnai yra atvirkštinė e, sąsaja susijęs su veiksmingu. Kalbant apie pasaulinę valdyseną ir jeigu pasaulinė val, ekonominė valdysena rūpintųsi Junktinių generalinė asamblėje, tai tokios valdysenos ne, nebūtų, ji neegzistuotų. Taigi tai yra e, Na, taip yra. Jeigu prie stalo sėdi per daug dalyvių, tai nėra gerai. Iš esmės jūs pasisakote už diktatorių, nes jis užtikrintų didžiausią įmanomą našumą. Ir šiuo ir baigsime mūsų tikrai labai įdomią diskusiją. Niekas daugiau nenori pasisakyti. E, pranešėjai toliau tęs darbą ir bus parengtas pranešimo tekstas. Noriu patikoti visiems dalyviams už tai, kad sutiko e, atvykti į šį klausimą ir sudalyvauti diskusijoje. Noriu priminti, kad balsuosime rugsėjo 19, o plenarnėme posėdėje šį pranešimą svarstysime e, spalio mėnesio antroje plenarnėje sesijoje. Ačiū. Okay. Um, we now move on to item. Dabar uh, pradėkime svarstyti šeštą darbotokės punktą - nemokumo procedūros remiantis ES įmonių teisę. Mūsų komitetas uh, yra atsakingas atsakingas už šios klausimus susijusius su finansinėmis paslaugomis, tačiau nukrypus nuo šios srities esame priklausomi nuo teisės reikalų komiteto ir jo pritarimo mūsų teikiamės pasiūlymams. Aš pateikiau tam tikrus kompromisinius pakeitimus, nežinau, ar jūs gavote, nes atsižvelgiama į žaliųjų požiūrį galbūt paprasčiausia būtų man pristatyti kompromisinius pakeitimus, nes dauguma teikiamų pakeitimų buvo naudingi. Pirmasis pakeitimas, kurį siūlau, yra e, skirtas pirmajam punktui, kuriame kalbama, kad e, užimas požiūris, kad e, finansų institucijos turėtų atsižvelgti sisteminį bendradarbiavimą tarp valstybinėse regionuose. Siekiant užtikrinti sąlygas e, susijusias su nemokumu tarp valstybinių mastu, galbūt Teisės reikalų komitetas antrai daliai nepritars, tačiau pabandysime priversti pritarti pirmai daliai. Antrasis kompromisinis pakeitimas, e, mes siūlome pabrėžti tarp valstybinį nemokumo procedūras, atsižvelgiant į ES įmonių teisę ir nustatant bendrasis sąlygas ES E, nustatant e, minimaliasias taisyklės ir siekiant sukurti bendrąją nemokumo procedūrą. Visos šios priemonės turi atitikti krizės valdysenos sistemos nuostatas. Taip pat siūlau numatyti specialiasius priemonės, e, siekiant užtikrinti pačių svarbiausių paslaugų teikimą, pavyzdžiui, užtikrinant e, mokėjimus. Aš siūlau čia įtraukti žaliųjų teikiamą formuluotę, pagal kurią valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų nemokumo procedūros užtikrintų, kad ES lygmenių būtų galima e, suskaidyti nemokės e, struktūras į ponė pirmininkai. E, vertėjimus praneša, kad neturi jūsų pristatomo teksto, todėl yra pakankamai sudėtinga E, viską išversti, apibendrinti. Mes šioje salėje praktiškai esame akis į akį, o ne dar yra trečias. E, galbūt galėtumėte apibendrinti, pristatyti savo požiūrį, nes aš iš karto galiu pasakyti, kad jūsų pasiūlymams pritariu. Okay, well, I'll be, I'll be very quick in... Gerai, labai trumpai tuomet. Aš e, sujungiau kelis pakeitimus e, į vieną ir pagrindinis skirtumas, lyginant su jūsų pasiūlymais, kad jūs daugiau dėmesio skiriate bankams, o aš e, kalbu apie finansų institucijas, taigi bandau tą taikymo sritį šiek tiek išplėsti. Kitas pagrindinis skirtumas susijęs su Sveno minėtais žaliųjų teikiamais pasiūlymais ir formuluotėmis, kuriuose kalbama apie konglomeratus ir e, jų paminėjimą. Maniau, kad toks pasiūlymas yra pagrystas. Ypač e, maniau, kad e, konglomeratų suskaidimo paminėjimas galėtų būti naudingas, kalbant apie suderintą gelbėjimo procedūrą. Būtų taip pat e, galima paminėti, kalbant apie tos konglomeratus, e, tvirkštinę sparumo nustatymo procedūrą. Taigi tokie būtų kompromisai pagristi žaliųjų pasiūlymais. Nežinau, kokia būtų jūsų reakcija į juos, tačiau atrodo, kad e, kol kas nebuvo tokių reakcijų, <clears throat> kurios būtų labai priešingos e, mano teikiamiems pasiūlymus. Žampol, prašau. Pirmininkė, aš tiesiog esu didžiulis entuziastas, labai pritariu jūsų pozicijai dėl šio pranešimo ir daugiau kitų pastabų neturiu dėl šio teksto. Ačiū už jūsų darbą. Thank you. Saad. Eh, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik, eh, ik wil het ook heel kort houden. Het is niet omdat er weinig volk hier zit dat ze eh, ons via internet... Jo. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Tikiuosi, kad kiti komiteto nariai e, seka mūsų diskusijas transliuojamas internetu. Galbūt ne visi, tačiau galiu pritarti jūsų pasiūlymus. Pranešimas buvo parengtas tikrai puikus, kompromisiniai pakeitimai taip pat. Ir aš jiems pritariu. esate teisi, e, reikėtų neapsiriboti vien tik tai bankų institucijomis ir e, mano nuomonė jūsų platesnio masto pasiūlymas vertintinas teigiamai. Bet e, šis rytis yra labai svarbi, todėl turime čia minėti finansinės institucijas ir nustatyti atitinkamas taisyklės, kuriamis vadovaujantis būtų atliekama vykdoma nemokumo procedūra. Čia reikia numatyti tam tikrą privalomą pobūdį pirmininkė. Kalbėdama apie finan, finansų institucijas, aš nesiekiau ir numatydam tam tikras priemonės uh, aš atsisakiau savo pirminio sumanimo ir jų nesiūliau. Taigi, jeigu jūs turėtumėte kokių nors papildomų minčių dėl mano kompromisinių pakeitimų turinio, tai aš esu pasirengusi jas įsiklausyti, balsuosime Liepos 12 dieną, taigi dar šiek tiek turime laiko mūsų pasiūlymams patobulinti. Pagrindinis komitetas balsuos e, rugsėjo 19 dieną. Ir tai baigsime svarstyti šį dabar, kas klausimą, kitų klausimų nėra, taigi galime baigti posėdį. Ačiū. On... Kitas posėdis